Finnisch mit dem Grün nicht. Ja, guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Schlag 9 Uhr. Wir nennen das. Norėčiau pasakyti, kad vertimo į suomių kalbą šiandien nebus. Atsiprašau tų, kurie norėjo klausytis vertimo į suomių kalbą. Pradėkime savo darbą. Nuo septintojo darbo atvarkės klausimų jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvenimas valstybėse narėse balsavimas. Ar pranešėjas norėtų kalbėti? Ne. Tada parenk, paruoškite savo korteles. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis. Dagegen Enthaltungen angenommen. Nummer 4 dafür dagegen Enthaltungen angenommen. Nummer 5 dafür. Penktas už, prieš priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Devintas, dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoltas už, prieš priimta. Dvylikta už, prieš susilaiko priimta.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 pranešimą. Balsuojame. Esantys salėje visi galite balsuoti. Baigiame. Sveikiname pranešėjai 12 už, 1 prieš. Pitelė neturėjo kortelės. Nieko blogo. aštuntasis darbo atvarkės klausimas. Būtų labai gerai, jeigu jie aptariant dalyvautų ir komisaras. Ar kas nors gali pasižvalgyti, ar komisaras pakeliui? No. genau Jedenfalls möchte ich sehr herzlich das zuständige Mitglied des Rechnungshofs, Herrn Milionis, begrüßen. Milionis, äh, audito rūmų atstovas yra atvykęs, komisaras äh, tikiuosi pakeliui, Cigler taip pat pranešėjas. Žmonės laukia, o laiko turime nedaug. Todėl turėtume vos tik įžengus į salę komisarų pradėti aptarnėti šį klausimą. Wenn wir machen Kopie wieder. Ja, die Wette war. Ja, vielleicht. Ja. Genau, der Herr Generaldirektor, genau, ist auch da. Ja. ausgesprochen betrüblich. Wissen, genau, genau, wissen wir schon, wo der Herr Kommissar, auf welcher ja, verschollen? Ar yra žinių apie komisarą? Ar jis pakeliui? Tikimės, kad jis atvyks.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 Gaila laiko, vis laukiame, laukiame. Audito rūmų atstovui buvo toliausiai ateiti, bet jisai yra pirmiausias. Labai džiaugiamės. Ja, uh, hurra. Mr. Commissioner, welcome. Sveiki, komisarė. it's a, it's a, it's a kind of strategy to put you a little bit under stress. Ja, wir, wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt. Taigi, aštuntasis mūsų darbo atvarkės klausimas - žemės ūkio biudžetas. Sveikinu komisarą Hogan, taip pat sveikinu generalinį direktorių Mogelį Taigi dėkuoju Jums abiem, kad Jūs pateikėte labai išsame ataskaitą už šiuos metus. Viskas atsispindi ten, visa informacija, kur mums, mums reikia. Taip pat dėkojame, kad atsakėte į mūsų klausimus. Ir dėkoju, kad jūs esate nusiteikęs dalyvauti mūsų diskusijoje. diskusijoje. Kai... Nein, Entschuldigung, nein, Herr Miljonis, Darf ich Ihnen das Wort geben? Entschuldigung. Ich... Pirmiausia, milijonė. Milijonė suteiksime žodį. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, man didžiulė garbė pristatyti audito rūmų e, informaciją apie metinės perspektyvos e, finansavimą. Mes konstatavome, kad 2,5 procento klaidos numatyta yra gamtiniams ištekliams apskritai. Tai e, daugiau negu 2 procentai, tačiau vis dėlto mažiau negu praeisiais metais 2,2 procentai. Mes tiesiog e, atlikome du įvertinimus, vienas EGF tiesioginės rinkos paramos ir vienas dėl kaimo plėtros įtraukiant žemės ūkį ir žuvininkystę. Mūsų prognozuojama klaida kaimo plėtrai ir žuvininkystėj siekė 4,9 procentų, tačiau mažiau negu 5,3 procentai praeisiais metais. 16 atvejų mes konstatavo, kad nacionalinės e, struktūros turi pakankamą informacijos apie šitas paklaidas. Jeigu mes išvengtume tų klaidų, tai tuomet galime sumažinti bendrą procentą pusantro punkto. Kaip ir praeisiais metais investiciniai mm, projektai sudarė 60 procentų klaidų ir trečdalis klaidų yra susijęs su tomis paklaidomis, kurios yra susijusios su tiesioginiu e, regionu. Šiais metais mes pakonstavo e, klaidas, kai buvo jos daromas bendrovėse arba susijusiose bendrovėse, kurios pažeidė ES arba nacionalinės taisyklės. Labai svarbu komisijai, kad būtų naudojamos naujos informacinės technologijos ir užtikrinti, kad patikrinimai būtų atliekami, matant sąsajas tarp paraiškos teikėjų ir kitų suinteresuotų šalių. Dabar galvojant apie kitą papildomą vertinimą, EAGF kontekste, vertinant rinkos ir tiesioginę paramą, klaidos mm, lygis sudarė 1,7 procentai, tai mažiau negu 2 procentai ir tai yra geresnė situacija negu pernai, kai buvo 2,2 procentai. EAGF sudaro daugiau negu 3 ketvirčius iš 58 milijardų eurų, kurie buvo išleidžiami natūralių išteklių E, antraštinėje dalyje. Mes konstatavome, kad klaidos yra e, susijusios su tuo, kad net, netinkamai naudojama e, nurodyta žemė, žemės naudmenys. Dabar situacija iš esmės gerėja, kadangi buvo įvesta nauja, daugiau lankstesnė nuolatinių pievų apibrieštis ir taip pat veiksmų planas buvo priimtas, kurias padėjo geriau įvertinti e, žemės plotus. 16 metai buvo pirmieji metai, kai mes patikrinome, ar atitinkama naujoms e, taisyklėms žalinimo kontekste. E, išmokos žalinimui sudarė 17 procentų mūsų prognozuojamų klaidų. Šitos klaidos buvo susijusios su ekologinėmis kryptingomis teritorijomis. Mes radome tam tikrų netitikimų, nustatant, kas yra nulatinės pievos. Ariama žemė per penkerius metus turi palaipsniui būti paverčiama pievomis ir todėl šitą prievalę valstybės narės ne visada patikrino ir nepalygino istorinių duomenų su situacija. Mes rekomendavome komisijai, kad jinai patvirtintų žemės kategorijas pagal LPIS ir kad patikrintų kai kuriuos e, atvejus. Mes konstatavome 63 fermose arba ūkiuose atitikti su e, žemės ūkio kultūrų įvairovės prievolė. Ir mes konstatavome, kad kartais yra permokama ūkininkams. Metinėje ataskaitoje Agri direktoratas pateikė bendrą paklaidos e, lygį, kuris sudaro 2,5 procentų ir tai atitinka mūsų prognozės. Šitie skaičiai yra pagrysti bendra paklaidos e, norma 1,2 procentai, kurią nurodė valstybės narės ir, valst... ir komisijai padarius tam tikrus, e, tikras korektūras ir taip pat atsižvelgiant į sertifikavimo tarnybų nuomonę. Ypatingoje ataskaitoje dėl sertifikavimo tarnybų, kurią mes išleidome šiais metais, mes pateikėme naujas rekomendacijas 18 e, metų finansiniams metams ir vėlesniam laikotarpiui. Mes taip pat e, įvertinome e, bendro žemės ūkio politikos įvykdymą mes aplankėme 127 ūkius ir konstatavome, kad 11 procentų iš šitų ūkių sugebėjo paįvairinti savo žemės mm, ūkio kultūras ir 32 procentais padidino ekologinės e, žemės teritorijas. Taip pat mes ketiname paskelbti artimiausių metų uh, specialią ataskaitą apie pirmuosius žalinimo e, metus ir taip pat laikotarpį iki 2018 metų. Per pasruosius trejus metus mes patikrinome e, su žemės ūkiu susijusius pervedimus 95 procentai tų transakcijų buvo planuojamos ir sudaro trečdalį atvejų tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad šitie kaštai buvo pagrysti. Todėl reikia tikėti, kad supaprastinta kaštų apskaita galėtų sumažinti riziką, kad kainos bus per daug išpūstos. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad šiais metais mes konstatavome kai kurias rytis, kuriuose reikia papildomų pastangų, tačiau matome, kad per tam tikrą laikotarpį galima pasiekti ženklios pažangos. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Ja, das... Dėkojame Jums už e, informaciją, už tų senų ir naujų naujienų pristatymą. Komisaras. Thank you, Madam Chair, uh, honourable members of the Parliament. Mem Ačiū, pana pirmininkė, gerbė parlamento nariai, auditų rūmų nariai. Dar kartą noriu padėkoti už kvietimą aptarti kartu BŽUP rezultatus. Auditorumų vertinimas ataskaita parodo, kad BŽUP e, ir toliau kūrė pridedamąją vertę, kalbant apie finansų valdymą, esu juo patenkintas. E, auditorumai ir komisija susitarė, kad BŽUP klaidų lygis siekia 2,5 procentus ir tai tikrai padrasinanti žinia, nes nėra e, esminių klaidų tiesioginių mokėjimų e, srityje ir e, kaimo plėtros e, srityje, todėl audito rūmai pritarė, suteikė kvalifikuotą biudžeto vykdymo patvirtinimą BŽUP. Šio rezultato svarbą reikia vertinti taip pat 16 metų finansinių metų kontekste ir įgyvendinant 13 metų reformą, kuomet buvo sujungti pirmasis ir antrasis ramstis. Komisija toliau deda pastangas, kad įvertintų, identifikuotų klaidų priežastis, pasiūlytų sisteminius sprendimus tam, kad valstybės nas galėtų investuoti savo laiką ir pinigus, siekiant pagerinti kontrolės ir priežiūros e, sistemas. Daugiausiai klaidų pasitaikydavo susijusių su išmokomis ganykloms nuolatinėms iki šiol, todėl 2013 e, metų reformos metu buvo patvirtinta ganyklų apibrieštis ir tuo pačiu metu valstybės narės e, pagerino teikiamus duomenys, kalbant apie e, sklypų identifikavimo sistemą. Labai daug pasiekėme, kad sumažintume trūkumus šioje srityje ir dabar turėtume šiek tiek palaukti ir pažiūrėti, įvertinti, ar mūsų likščionės iniciatyvos atneša laukiamų rezultatų, ar reikia naujų iniciatyvų tam, kad klaidų skaičius būtų kuo mažesnis ir pinigai būtų kuo geriau leidžiami. Šiuo metu tiesioginės išmokos yra mokamos 77 procentams e, žemės ūkio paskirties žemės, e, tačiau nauja reforma yra skirta ne gamybos apimtims, tačiau aplinkosauginiam poveikiu. Dabar 40 procentų arimo žemės yra paskelbta ekologinės paskirties ir tai yra daug didesnis daug didesnė dalis nei e, privalomi 5 e, procentai. 16 finansiniais metais 97 procentai tiesioginių išmokų buvo panaudota ir 27 e, valstybės narėse netgi 98 procentais lėšų buvo panaudota. Daugiau nei 20 procentų bendrų išmokų, tai yra 21 milijardus eurų buvo išmokėta, dauguma programų jau buvo baigtos įgyvendinti ir joms buvo išnaudota 99,1 procentus turimų lėšų. Taigi 2007-2013 metams skirtos lėšos ir programos buvo visos įvykdytos. Taigi, kokie buvo BŽP rezultatai vietoje 15 ir 16 metais, ypač keulienos ir e, pieno pieninkistės sektorių buvo labai sunkus e, metai, daugiau nei milijardas eurų buvo e, skirtas 15 metais siekiant sumažinti krizės poveikį. 16 metais pastebėjome atsigavimo ženklus ir praėjusiu metu Antroje dalyje pastebėjome, kad e, ūkininkai e, gali parduoti savo gaminius už aukštesnės kainas ir tiekimas rinkos taip pat pagerėjo, tačiau šių priemonių nepakanka, būtina užtikrinti, kad e, nuo šios sektoriaus priklausantis žmonės galėtų pasitelkti geresnius, atsparesnius gamybos ir darbo metodus, todėl mes ateityje komisijoje, komisijoje renkiame pranešimą, tiksliausiai ta bus paskeltas atitinkama tema, kalbant apie darbo vietas ir ekonomikos saugimą. Būtina patraukti, pritraukti naujoves jaunimą į žemės ūkį, nes žemės ūkis kaimo vietovėse yra didžiausias darbdavys ir todėl būtina staryti sąlygas, kad ja, e, būtų galima tinkamai atsispirti rinkos daromam spaudimui ir tam reikia pritaikyti tiesioginės išmokas. Sutinku, kad tiesioginės išmokas turi gauti e, žemė dirbantis ūkininkai, o ne žemės savininkai. <clears throat> Todėl mes pasiūlėme kelias naujoves, pirmiausiai aktyvaus ūkininkavimo apibrėžimą ir e, savanorišką pasitraukimą iš ūkininkavimo. Tikiuosi, kad papildomi sprendimai bus pasiūlyti kuo greičiau per dabartinį programavimo laikotarpį ir tikimasi, kad bus sukurtas žemės ūkio 121 tūkstančių naujų darbo vietų ir iš dalies jau mes šios tikslus įvykdėme, atitinkamos investicijos užtikrins įvairovę darbo rinkoje ir pagerins prieigą prie teikiamų paslaugų žemės ūkio vietovėse, taip į ūkininkavimą bus pritraukta daugiau jaunų žmonių ir e, kaimo vietovėse pasikeis demografinė situacija. Kalbant apie klimato kaitą, būtina siekiant užtikrinti ateitį, saugoti gamtinius išteklius. 24 procentais dabar žemės ūkis nuo 90 metų sumažino savo taršą, taip pat sumažėjo nitratų lygis 22 metų upėse, vandens telkiniuose, taip pat 55 procentais per pastaros 10 metų padidėjo ekologinių ūkių dalis. BŽP ir toliau nori gerinti savo rezultatus aplinkosaugos kovos su klimatu kaita srityje. To iš mūsų tikisi žmonės, tą parodo tinkamos aplausos ir viešosios konsultacijos, kurios šiuo metu pradžioje buvo atliktas tarptautinėme kontekste Europos žemės ūkis ne tik ekologinis, tačiau taip pat ir konkurencingas pasaulio mastu. Mes dirbame, e, žemės ūkio sektorius Europos Sąjungoje dirba sviruojančių rinkos kainų akivaizdoje, tačiau didėjimus eksportas praėjusiais metais siekia 130 milijardų eurų didžiausi importuotojai žemės ūkio produktų iš ES yra Jungtinės valstijos Kinija ir Šveicarija, tuo pačiu metu ES taip pat lieka didžiausių importuotojų iš mažiausiai išsivyščiusių šalių 2015 metais importo apimtis siekia 3,5 milijardus eurų, tik mes esame svarbus prekybos partneriais besivystančiam šalims, turime užtikrinti, kad mūsų partneriai Afrikoje vykdo atitinkamas atsakingas investicijų žemės ūkio sektorių, BŽUP priemonėmis yra. E, stiprinamas kainų stabilumas, rinkos <clears throat> tvirtumas. Mes siekime remti žemės ūkį Afrikoje, teikdami parmą moksliniams tyrimams ir plėtai nustatydami atitinkamus standartus ekologiniam ūkininkavimui. Ir e, pastaruoju metu daugumas skurdžių e, šalių e, smarkiai pasistumė į priekį, pažiūrėjau, pieninkistės sektoriuje, BŽUP užtikrina surūpinimo maistu stabilumą ir tai tikrai nėra savame suprantamas dalykas. Apibendrimas, pana pirmininkė, noriu pasakyti, kad Europos žemės ūkis yra tvarus, juo yra užtikrinamas maisto produktų tiekimas vartotojams, tačiau būtina atitinkamai nepamiršti ir mūsų ūkininkų gyvenimo sąlygų. Ir, e, ateityje reikėtų stiprinti jau egzistuojančias e, veiksmingas struktūras bei tinkamai naudoti biudžeto lėšas. Džiaugiuosi, žinodamas, kad bežupė lėšos yra valdomas tinkamai. E, ir, ir, e, tą patvirtina ir auditorumo patikinimo pareiškimas. Aš tikiuosi, kad patikimas administravimo valdymo struktūros bus išlaikytas ir ateityje ir e, toliau sieksime kuo geresnių rezultatų vykdydami struktūrinės reformas. Noriu Jūs patikinti, kad bet kokios reformos bus grindžiamas jau dabar esančiomis tvirtomis BŽP struktūromis, siekiant apsaugoti mokesčių mokėtų pinigų panaudojimą. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Norėčiau atsižvelgiant į tai, kad jūs mm, tiesiogiai neminėjote kaimo plėtros, tikiuosi, kad e, kuo blogesnis bus e, vertinimas e, tų kaimo plėtros, kaimo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo iš auditorumų pusės, tuo mažesnio rango komisijos atstovai dalyvaus atitinkamus diskusijos. Aš manau, kad taip elgtis iš tiesų yra nesažininga, bet taip atsitiko pastarį kartą, kuomet vertinome 16-17 metų e, ataskaitą dėl kaimo plėtros ir taip elgtis tikrai buvo nesažininka, todėl mes šiandien su jumis dar grįžtume prie šios temos. Žodis ponui Seleriui. Dėkoju audito rūmams už ataskaitą, metinę ataskaitą dėl biudžeto patvirtinimo. Tai mums vienas iš esminių pagrindų toliau tęsti darbą dėl komisijos ataskaitos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi dėkoju už tą ataskaitą ir dabar dėkoju už tuos atsakymus į 40 klausimų. Žemės ūkis yra mūsų dėmesio centre, kai kalbame apie biudžeto patvirtinimą. Beveik 50 procentų ES biudžetų yra nukreipiama į žemės ūkio sritį. Ir tai yra labai svarbi aplinkybė, dėl kurios mes turime ypatingą dėmesį skirti šiai temai. Šitas biudžeto vykdymo patvirtinimas neturėtų remtis vien statistiniais duomenimis, bet reikėtų įvertinti, ar mes pasiekime bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. Reikia politiškai įvertinti šių tikslų įgyvendinimo lygį ir taip pat reikėtų pakalbėti apie tai, kokią reikšmę, kokią naudą atneša bendroji žemės ūkio politika bendrame kitų politikų kontekste. Taip pat reikėtų įvertinti ir tai, kad artimiausių metų vyks diskusijos dėl kitos finansinės programos ir kokią įtaką šita diskusija galėtų turėti tolesniam, vėlesniam lėšų paskirstimui. Tai labai svarbu valstybėms donorėms ir e, diskusija, žinoma, bus labai įdomi. Tai, kad yra vis daugiau abejotinų ir rizikingų mokėjimų, ir tai, kad buvo numatytos naujos taisyklės dėl žalinimo, ekologizavimo, apie tai kalbėjo auditorumo atstovas. Auditorumo atstovas e, konstatavo, kad yra pasiekta ženklios pažangos ir buvo pasakyta, kad bus parengta atskira ataskaita komisijos kasmetinėje ataskaitoje yra kalbama apie paklados lygį pagal pirmąjį ramstį viens. Äh, äh, vienas 38 procento paklaidos vietoj 1,8. Äh, tai yra iš tikrųjų didžiulis pasiekimas. 4 procentų paklaidos kvota kaimo vietovių vystimosi kontekste taip pat yra pakankamai mažas procentas. Tiesiog reikėtų ir toliau gerinti situaciją valstybėse narėse, reikėtų bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis ir siekti, kad šitas paklaidos lygis būtų dar labiau sumažintas. Kaip ten bebūtų, 4 procentai, mano manimu, yra pakankamai nedaug ir 2,8 e, procentai konstatuojama, e, kai kalbama apie e, sklypų identifikavimą, 4,9 procentai pagal antrąjį ramstį, o pagal pirmąjį ramstį šita paklaida yra dar mažesnė. Žemės ūkio plėtros rytyje šita paklaida yra šiek tiek didesnė. BŽUP 2,5 procentai bendra paklados kvota, apie tai kalba auditorumai ir komisija, o tai reiškia kontroliuojant instituciją ir kontroliuojami subjektai nurodo tą patį paklaidos procentą, tai reiškia, kad einame labai tinkamu keliu per pastaruosius metus ir skaičiai kalba patys už save. Taigi, kokios išvados ekologizavimas, apie tai kalbėjo komisaras, kelia mums įvairiausių klausimų ir metinėje ataskaitoje yra pateikiamas įdomus vertinimas šią temą. Aš nekantrai laukiu specialiosios ataskaitos dėl ekologizavimo. Ekologizavimo e, reikalavimas pirmiausia sukurti uh, atitinkamą sistemą, numatyti standartinės priemonės, kad būtų diversifikuojama mm, pagal tai, koks yra derlius, pagal tai, kokios yra klimato sąlygos. Manyčiau, kad tai yra pakankamai dideli užmojai ir nežinia, ar toliau galios ankš, ankstesnioji sistema, nes jeigu vienu metu būtų veiktų trys skirtingos sistemos, tai ko gero tai nebūtų naudinga. Todėl, kalbant apie supaprastinimą, tai kalbant apie BŽOP, tai turėtų būti viena iš prioritetinių temų. Norėčiau pakalbėti apie ekologizavimo naudą 16 metų vidaus komisijos dokumente yra konstatuojama, kad visi ūkininkai turėtų pakeisti savo auginamų kultūrų pobūdį vienu procentu ir kad šitų kultūrų diversifikavimas būtų įgyvendinamas, reikėtų tiesiog ūkininkams e, paaiškinti, kurie jau reikalaujasi to vieno procento diversifikavimo reikalavimo. Be to rezultatai priklausys nuo valstybių narių ir ūkininkų pasirinkimų. Tie ūkininkai, kurie sumažins pesticidų ir trašų e, naudojimą, jie galės būti priskirti prie taip vadinamų IFAS teritorijų. Kalbant apie ekologinės prioritetinės e, sritis, pirmiausia reikėtų palūkėti auditorumų specialiosios ataskaitos. Audito ir komisijos išvados yra panašios. Tai, kad diversifikavimas ir ekologinių plotų prioritizavimas nesukėlė kokių nors ypatingų problemų toms, tiems ūkiams, kuriuose buvo lankytasi. Gali būti, kad pagal pirmąjį ramsti atikties ir rezultatų problemų nepatirsime tačiau kita vertus, kalbant apie atitikti, galėtume pasidžiaugti jau ir dabar gerais rezultatais, kalbant apie paramos programą jauniems ūkininkams, reikėtų konstatuoti, kad čia dar yra tam tikrų sutrikimų ir reikia siekti, kad tolygiai būtų paskirstomi BŽP finansai kuo tolygiau dėl valstybių narių pateikiamų duomenų patikimumo. Iš mūsų klausimų jūs supratote, kad mums labai rūpi valstybių narių teikiamų duomenų kokybė ir patitikimumas. Agri e, e, papildė 27 paraiškas ir m, mm, dėl kas ir čia. Als 1% ausgewiesen, damit überschaubar. Dėl pagrindinių kriterijų ir dėl sąžininko lėšų paskirstimo. Mūsų paskutinėje ataskaitoje mes minėjome, kad negalima toleruoti, kad 25 ūkiai gauna, kad 5 gauna mažiau negu 20 procentų, o 80 procentų mokėjimų tenka 20 procentų didžiųjų ūkių. Todėl reikėtų gauti tikslesnių duomenų apie realų lėšų paskirstimą. Matydami šios skaičius, tiesiog suprantame, kad didžiosios įmonės, ūkiai ir taip turi daug pajamų ir gauna dar daugiau finansavimo iš ES biudžeto, o maži ūkiai, kuriems ir taip sunku išgyventi, nėra tie, kurie yra palankiausiai vertinami. 51 procentas ūkių gauna tik tai 4 procentus iš bendro tiesioginių išmokų biudžeto. Atrodo, kad situacija per pasarosius metus nepagerėjo. Mes puikiai suprantame, kad situacija, žinoma, nepasikeis iš esmės per vienerius metus. Tačiau vis dėlto kyla klausimas, kodėl komisija taryboje neinicijavo diskusijos šią temą ir įdomu, ką jinai ketino veikti ateityje, kad būtų. Kad būtų ištaisyta šita nepalanki situacija, tuo labiau, kad girdisi daug balsų, jog tą lėšų paskirstimą reikia iš esmės keisti. Rytų Vokietijos žemėse matome, kad ūkininkai keičiasi, savininkai keičiasi, investuotojai superka e, dirbamą žemę, taip pat ir miškus didžiuliais kiekiais ir atrodo, kad investuotojams tampa patraukli žemės ūkio žemė, miškai ir tikimasi didžiulio pelno. Todėl kyla vėlgi klausimas, ar žemės ūkio industrializavimo tendencijos turėtų išlikti. Tai, kas nebuvo da, pasiekta socialistinės sistemos metu atrodo, kad dabar kapitalistinė sistema to pasieks. Aš nežinau, ar tai yra naudinga, tuo labiau, kad važiuodamas per rytinės e, Vokietijos žemės matau, kad mm, labai dažnai yra auginamas, e, naudojami kukurūzai, kurie po to yra paverčiami biomase omnibus reglamente komisija siūlo išplėsti aktyvios žemės ūkio naudmenų žemės apibriežti. Labai svarbu turėti omenyje, kad ateityje įmonės kurių savininkai yra neaiškus arba kurių savininkai yra investicinės bendrovės, neturėtų gauti ES finansavimo ir kad apskritai reikėtų kitaip suvokti žemės ūkio struktūras. Reikėtų ypatingą dėmesį kreipti į tas bendroves, kurios iš tikrųjų kuninkauja Be to, šiame pasiūlyme yra nurodoma, kad bus taikomas principas, jog mokėjimai bus atliekami atlikus tam tikras sąlygas, tačiau kita vertus, kalbant apie ganyklas, pievas, reikėtų suformuluoti daug aiškesnę apibriežti, reikėtų apsispręsti, ar reikėtų į šitas teritorijas įtraukti ir krūmus bei medžius. Šis, ši diskusija leidžia mums pakalbėti apie dabartinės politikos veiksmingumą, o kadangi aš esu komiteto narys, norėčiau paprašyti jūsų pasakyti, kad priekaištas, jog žemės ūkio produktų eksportas į trečiasias rinkas prisidės prie to, kad besivystančiose šalyse bus sunaikintos vietos rinkos, ypač Afrikoje ir Latino Amerikoje, kadangi mes e, masiškai siūsdami savo gamybą tiesiog sumenkinsime vietos ūkininkų konkurencingumą. Nors nėra tiesioginių eksporto subsidijų, savaime suprantama, kad įmonės mm, žemės ūkio bendrovės gaudamos e, viešojo sektoriaus e, finansavimą vienaip ar kitaip yra subsidijuojamos. Kadangi netekome Rusijos rinkos, Dabar žemės ūkio bendrovė susiduria su papildomu spaudimu, kadangi negali Rusija parduoti savo gaminių, tačiau vis dėlto buvo rasta kitų kelių eksportuoti, pasirašus mokesčių su, muitų sutartį su trečiosiomis šalimis teisingesnis lėšų paskirstimas ir geresnių perspektyvų kūrimas jauniems ūkininkams. Tai turėtų būti svarbiausios mūsų veiklos kryptis ir aš manyčiau, kad mes kartu dirbsime siekdami šitų tikslų. Dėkoju. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Danke. Thank you, Madam Chairman, and thank you, Mr. Zeller. And just to reiterate uh, you, what you, Mr. Chairman, or Madam Chairman, and Mr. Zeller has mentioned, uh,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 komitetui mums e, labai svarbu tai, kas vyksta Afrikoje, turint galvoje gamybos perviršį Afrikoje, o taip pat ir tiesioginės išmokas. Tai svarbi tema, ypač Vokietijoje. Ir, pavyzdžiui, ne, e, ne, nebeliko televizijos laidų, kur nebūtų priekaištaujama um, ES dėl to, kad užsidarė e, fabrikas e, Afrikoje ar dėl to, kad pavyzdžiui dėl eksporto iš Europos e, moteris turguose Afrikoje nebegali parduoti savo prekių. Na ir be kita ko, tai kursto nepasitikėjimą ES, nes viena vertus dėl pašlysios ekonominės padėties pas mus atvyksta migrantai iš Afrikos, nes jie nebegali išgyventi. Taigi turime galvoti, e, kaip per savo politiką pasiekėme nepagidavimų rezultatų kažkur kitose pasaulio vietose. Dabar bus pasisakoma e, šešėlinių pranešėjų puvusias Sajala Anders. Dėkuoju, ponė Pirninkė, e, sveikinu su komisaru Hoganu. Na taip, kaip ir su ponė komisarė Tyson Taip ir šiuo atveju e, buvo e, nebelieka daug ką pridurti prie pranešėjo pana Zeliorio klausimų. Vis dėlto norėčiau ir E, atkreipti jūsų dėmesį tam tikrus būkštimus. Jūs tikriausiai e, gerai išmanote, kokia batėtis, nes rytoj bus pristatytas ateičiai skirtas komunikatas ir 16 metų biudžeto gyvenimo patvirtimas sutampa su labai svarbiais sprendimais, pavyzdžiui, sprendimais dėl e, Brexito, o be to Kaip teisingai pastebėjote, ponia e, komisarė, kad kalba dabar eina apie būsimą finansavimo programą ir e, nepaslaptis, e, kad, na, jeigu nerasime kitų tinkamų aukų, tai ypatingai čia mes prignysime BŽP. Na ir manau, kad reikia reikėtų daugiau pastabų BŽV srityje, ypač tinkamo lėšų paskirstimo srityje. Na ir iš tikrųjų būkštojama dėl to, e, e, kokį poveikį e, subsidijos parama gali turėti tam tikrose besivystančiose šalyse, e, pietinėje viduržėmio jūros pusėje. Na ir puikiai suprantame, kad Europos įmonės, kurios e, įsisteigia E, tenais e, e, Afrikoje, kad jos prisideda prie žemės ūkio plėtojimo pietinėje viduržėmės jūros pusė, nes šios įmonės iš tikrųjų prisideda prie žemės ūkio plėtojimo tose šalyse. Taigi galbūt savo pastabų dėka galėtume kažkaip užtikrinti geresnę, geresnę pusiausvyrą. Na, kai kalbama apie lėšų mažinimą, e, finansavimo mažymą, iš jūsų pusės norėčiau sužinoti štai, kad, nes, pavyzdžiui, e, e, ypatingai kaimo plėtros srityje parama yra teikiama labai sudėtinga forma, yra didelis paklaidų lygis, bet vis dėlto galiu pasidžiaugti, kad uh, Čia dabar padėtis gerokai pagerėjo, bet e, vėlgi išlieka valstybių narių veiksmų laisvės problema, nes e, kartais, e, pažiūrėjau, mes primame sprendimus ES, pažiūrėjau, 13 metais buvo primti sprendimai dėl e, didesnės veiksmų laisvės valstybėms narėms, didesnio lankstumo, tačiau atsiranda savotiškas atitotrukus, nes e, e, tarsi turime minčių dėl to, ko norime pasiekti ateityje per pritinę europinę vertę, bet kita vertus paliekame daugiau veiksmų nuožiūros laisvės valstybėms narėms. Jūs pats kalbėjote apie problemą susijęs su aktyvaus ūkininko apibrieštimi arba, pažiūrėjau, jaunų ūkininkų dalyvavimas. Taigi čia pasiekti rezultatų sudėtinga. Taigi rytoj pristatytėsite komunikatą ir norėčiau sužinoti, kokiu priemonė esate numatę tam, kad valstybės narės mums padėtų arba pačios savo padėtų. tam, kad e, ta busima po 20 metų taikoma BŽP politika būtų artimesnė piliečiams, duotų didesnį europinę pridėję vertę, ypatingai pasitarnautų jauniesiams ūkininkams e, ir žengtų žingsnis e, koja į koją su techninių naujovių dėgymu, su naujovėmis. Taigi, kaip reikėtų pagalvoti, kaip valstybės narės ar per e, bendrą finansavimą ar kitai prisidėtų. Be to buvo daug kalbama apie e, herbicidų, pesticidų naudojimo ribojimą. Tačiau, kadangi klimato kaita vyksta labai sparčiai ir greit, gan e, smarkiai liečia uh, E, žemės ūkį, ne vien tik pietuose, bet ir šiaurėje, kyla problemų. E, pavyzdžiui, dėl vynogių derliaus nuimamo pietuose taip pat atsiranda problemų, vininkystės srityje sudėtinga dabar jau užsimti vininkystę, taigi klimato e, kaita atsiliepia žemės ūkiui, atsiliepia derliams. Taigi norėčiau sužinoti, e, kokiu priemonių numatyti, nes e, daug kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir kokiu priemonių yra konkrečiai numatyta e, žemės ūkio srityje tam, kad būtų galima tinkamai reaguoti į klimato kaitos e, padarnius. Komisar, Pone komisarė, dar yra e, septyni e, norintys pasisakyti kolegos. E, e taigi prašyčiau sureaguoti. And, uh, you, Senden, I, I... Ačiū, pan pirmininkė, visiškai pritariu ponios Sander mintims dėl BŽP ateities, dėl lankstumo, dėl atsakomybės e, pasidalymo tarp valstybių narių ir ES turime ir toliau tęsti bežiaupį veiklą. Iki šiol ji buvo sėkminga, vertinant e, e, ar atsižvelgiant į konkurencingumo aspektus, į priedamą vertę tarp valstybinių lygmenių. Tuo pačiu metu e, vieni reikalavimai, tie pats reikalavimai visiems netitinka situacijos 28 es valstybėse narėse, todėl turime pagalvoti, kaip priversti valstybės narės e, geriau atsiskaityti už e, nustatytų tikslų pasiekimą, kaip priversti jas priimti tam tikrus politinius sprendimus ir pristaikyti prie tam tikrų specifinių aplinkybių. Aš esu tik tai kuklus komisijos e, narys tarpininkas ir galiu tik tai pateikti tam tikrus pasiūlymus tiesiekos institucijoms ir valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Ir jūs iš tiesų daugiau galite pasakyti apie biudžet, biudžetą, tačiau. E, taigi dėl breksitų, dėl kitų e, sudėtingų stacijų kitose politinėse sritise dėl migracijos BŽP biudžetų gali kilti tam tikrų sunkumų, tačiau mes tikimės jūsų supratimo ir tikėsimės, kad BŽP ateitis bus tokia, kokios jos dauguma tikisi, kalbant apie jaunosius ūkininkus. Dauguma valstybių narių tikrai neblogai tvarkosi tačiau reikia dėti daugiau pastangų, ieškant būdų labiau padėti jauniesiams ūkininkams, labiau įtraukti juos kuo ankstesnėme amžiuje į ūkių valdymo procesus, galbūt reikėtų pagalvoti apie tam tikras finansinės priemonės, nes kai kuriuose valstybėse narėse labai sudėtinga yra užsitikrinti tam tikrą uh, e, primtiną santykį tarp investuojamos sumos jauniesiams ūkininkams uh, įsigijant ūkius ir uh, investicinės gražos, tai reikia sudaryti geresnės investavimo sąlygas, uh, ekologizavimas, žalinimas. Dabartinė žalinimo tvarka netrodo labai tiksliau atrodo pakankamai sudėtinga ir valstybės narės, e, tiek atskiri ūkininkai yra pareiškę jau savo susirūpinimą dėl šio aspekto. Pagal teisės aktus 5 procentai e, arimo žemės turi būti e, ekologiški ūkiai, prisaryti ekologiški ūkiai. Tuo tarpu dabar siekiama realiai, kad tie plotai siektų 14 procentų. Ir e, todėl ūkininkai ir orientuojasi į tam tikrus ekologizavimo aspektus, pavyzdžiui, užsadindami įvairiomis gyvatvarėmis arba kitais ekologiniais augalais. Tačiau, kalbant apie apibrėžtį, labai daug klausimų ir nesutarimų iškyla. Ir, e, tarkime, nuolatinės ganyklos dėl jų taip pat reikia susitarti, nes kai kuriuose šalyse ganyklų plotai siekia 20 procentų, kitose 90 procentų visos dirbamos žemės, taip pat atsparumas gamtiniams katastrofoms, pavyzdžiui, miškų gaisrai, potviniai, miškų visai Portugalijoje, Ispanijoje, potvinį Baltijos šalyse, Suomijoje. Taigi gamtinių nelaimių priežastys yra skirtingos viduržėme jūros regione arba šiaurės rytų. Europoje, todėl turime pritaikyti tinkamas paramos priemonės, kad jos e, labiau atitiktų ūkininkų lūkesčius ir situaciją. Taip pat turime peržiūrėti tiesioginį išmokų sistemą ir atitinkami perprogramavimo darbai 2017 vyko pakankamai sklandžiai. Taip pat yra dar papildomų veiksmų dėl klimato kaitos. Turime pripažinti, kad klimato kaita vyks ir ateityje, todėl po 20 metų, kalbant apie BŽP ateitį, reikės ir iš šį aspektą atsižvelgti. Kolegė Dalabajovas, ačiū. Pane pirmininkė, komisijos nariai, pirmiausiai noriu padėkoti komisijos nariai ir jo komandai už atsakymus mūsų klausimus. Tų klausimų vis daugiau turime ir jie vis tikslesni, tačiau diskusija tikrai vyksta sklandžiai. Papildomą klausimą dėl supaprastinimo noriu užduoti komisijos nariai. Taisin vakar uždaviau tą patį klausimą ir E, supratau, kad valstybės narės nu, žino labai nedaug apie supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Taigi e, mes visi puikiai žinome, kad supaprastintas išlaidų apmokėjimas sumažina administracinę naštą ir atitinkamai sumažina klaidų tikimybę. Sižvelgiant į šios aspektus, kodėl reikia papildomai e, skleisti informaciją apie supaprastintą išlaidų mokėjimą 2013 metų reglamentas leidžia pasinaudoti smulkiesiams ūkininkams su paprastai išlaikmokėjimo sistema, tačiau kai kurios valstybės narės nutarė toje sistemoje nedalyvauti. Noriu paklausti jūsų ir auditorumų, kodėl bent jau kai kurios valstybės narės nėra linkusios pasinaudoti supaprastinta išlaidų apmokėjimo sistema ir kaip sėkmingai uh, Komisijai sekasi šią sistemą populiarinti, siekiant sumažinti klaidų lygį ir administracinės išlaidas. Ar ši sistema supaprastinta po 20 metų daugiametėje finansinėje programoje ir pagal naują BŽUP bus išlaikyta ir kokiamis priemonėmis ketinate tą padaryti, kad iš tiesų būtų galima supaprastinti išlaidų apmokėjimą. Žinoma, neprieštaraučiau, jeigu daugiau papasakotumėte apie rytojaus komunikatą, kurį skelbsite, nes jeigu nepasidalinsite jo turinio su jums artimiausiu biudžeto kontrolos komitetu, tai su kuo dar turėtumėte pasidalinti. Būčiau už tai dėkinga. Komisijos nariai, taigi, kadangi jau kolegė uždavė šios klausimus, malonėkite atsakyti. Ačiū poniai Dlabajovai. Kalbant apie supaprastintą išlaidų apmokėjimo sistemą, aš pritariu šiai e, sistemai. Omnibus reglamente mes pakeitėme tinkamas nuostas, kad padėtume valstybės narėms supaprastinti savo išlaidų apmokėjimą. Buvo pašalintos tam tikras specifinės kliūtis omnibus reglamente, nes dabar yra siūloma neįtraukti apskaičiavimo metodo kaimo plėtros programas įgyvendinant supaprastų išlaidų apmokėjimo tą būtų galima vėliau padaryti. Taigi, e, atlikus šį pakeitimą, e, supaprastinto apmokėjimo procedūra dabar e, atitinka kitų Europos bendrijos fondų reikalavimų nuostatas. Aš tikiuosi, kad mes metu bus penktas bendras taisyklės, e, kurios galios daugumai programų. Deja, negaliu daugiau informacijos jums suteikti apie BGP komunikatą. Turėsite palaukti rytojų su viso pagarba, tačiau esu tikras, kitais metais galėsite manęs paklausti, kokiu veiksmu komisija įmasi tam, kad įgyvendintų visus tos tikslus ir priemonės, kurie, kurios bus pristatytos rytoj. Ačiū kolega Flanagan dabar. Ačiū. Kalbant apie klaidų lygį, manau, kad e, nenustojame kalbėti apie tai, kad kad e, kai kurie žmonės e, linkia visas klaidas laikyti sukčiavimu, tačiau iš tiesų yra klaidų, kurios pasitaiko tik tai dėl labai sudėtingų E, skaitomybės sistemų. Panašu, kad pagal pirmąjį ramsti pirmenybė yra teikiama su paprastinimo, su prasto apmokėjimo tvarkai. Atsižvelgiant į tai, noriu pasakyti, kad daug žmonių klausimų sulaukėme apie tai, kad mm, Jie kaltinami už tai, kad netinkamai panaudoja europinę paramą, tačiau tas netinkamas panaudojimas daugiausiai yra susijęs su labai sudėtingomis taisyklėmis. Tačiau kol ūkininkams yra išaiškinama, kokia yra paramos panaudojimo ir suskaitimo už ją tvarka, e, kol informacijos pasiekia, ta tvarka jau būna pasikeitusi ir atrodo, kad tokie reiškiniai yra sisteminiai, o ne individualūs. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu imasi komisija, kad ta padėtis pasikeistų, nes ūkininkai nori laikytis nustatyti taisyklių, tačiau ne, panašu, kad tai yra įmanoma. Vienas ūkininkas netgi yra paklausęs, tiksliau, e, komisijoje paklausė, kodėl nesikreipėte paramos e, į kokį nors konsultantą dėl lėšų panaudojimo. Tas ūkininkas pats uh, pasirodo yra buvęs konsultantų, tačiau ir jau net nesugebėjo susigaudyti toje, tose taisyklių džiunglėse. Kalbant apie tai, ką kalbėjo panas e, Celeris, kad 80 procentų paramos atitenka 20 procentų ūkininkų. Tai ponė Celeri, jeigu jūs atvyktumėte į Airiją, tai jūsų mintis būtų įvertintos kaip komunistinės. Čans Brainas, vienas iš didžiausių ūkininkų asociacijų, asociacijos atstovas, <clears throat> atitinkamas jūsų išreikštas idėjas, pavyzdžiui, dėl tiesioginių išmokų uh, už uh, <clears throat> žemės plotus yra e, vertinamos kaip komunistinis jo tiksliau. Ir tas žmogus nori pasakyti, kad yra dabar numatytas e, pakeisti poną Hoganą jo dabar užimamuose pareigose. Aš nesakysiu šitą klausimą, kadangi tai buvo Flemingenas menė nuomonė dėl to, kaip reikėtų pakeisti tą klaidos procentą ir sumažinti galimų sukčiavimų atvejus. Tiesiog mes e, dažnai konstatuojama nesukčiavimą, tiesiog e, kalbame apie paklaidas. Žinoma, mes turime pakankamai tvarę kontrolės sistemoje. 17 metais pateiktoje ataskaitoje yra kalbama apie tai, kad piknaudžiavimo atveju yra nedaug, 0,11 procento žemės ūkio politikoje ir 0,3 procentai apskritai kalbant apie ES e, žemės ūkio fondo lėšas. Dėl politikos supaprasinimo sutinku, kad reikia dar daug ką nuveikti šioje situje ES ir valstybėse narėse mes įgyvename bendrą sistemą ir todėl reikės stengtis, kad mes tolygiai paskirstytume tas lėšas, kurios yra numatytos pagal pirmojo ramščio išmokas tenkančias e, ūkininkams. Buvo padaryta esminių pakeitimų siekant supaprastinti situaciją. Dabar mes iš anksto patikriname Mm, paraiškas, įdėgia atitinkamas informacijų technologinių sistemas valstybėse narėse. Ir ūkininkams yra labai svarbu, kad jiems padarius kokią nors visiškai netyčinę klaidą, jiems e, tiesiog netektų atsakyti visų galimų išmokų. Todėl mes įdėgėme atitinkamo uh, mos geltonosios kortelės principą, kai yra įspėjimai apie galimą paklaidą ir žinoma numatome galimybę ūkininkams ištaisyti savo paraišką. Taigi, žinoma, reikia e, būti lankstiems, tačiau kita vertus reikėtų siekti, kad e, nebūtų piknaudžiavimo ES mokėtų lėšomis. Iš tikrųjų, reikia galvoti, kad ne visos klaidos, kurios yra padarytos, yra piknaudžiavimo atvejai. Tai yra apskaitai tikros klaidos arba atsirkimai. Ačiū. Aš norėčiau taip pat e, pateikti keletą komentarų. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad komisaras atvyko į mūsų komitetą. Man atrodo, kad 2,5 procento paklaidos lygis yra pakankamai geras rodiklis. turint omenyje, kad yra labai sudėtingų klausimų įdėgiant žalinimo priemonės. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie potencialų rezultatą, taigi aš manau, kad šitas paklaidos lygis yra pakankamai geras rodiklis ir komisaras kalbėjo, kad sistema iš tikrųjų yra tinkamai įdėkta ir pakankamai veikia. Dėl, o jeigu įtieksime su paprasimo priemonės, tai šita sistema veiks dar geriau. Tačiau reikia turėti omenyje naujus galimus iššūkius tenkančius šiai sistemai. Ar įvyks Brexit ar ne, ar nebūtų jisai įvykęs apskritai, tai vis dėlto vis dėlto lėšų kiekis numatytas industrializuotoms žemės ūkio bendrovėms turėtų mažėti. Norėčiau grįžti prie pateikto pavyzdžio. Pramonėje visuomet yra raginama daryti skirtumą tarp tų, kurie užsima gamybę ir žemės valdymų tvarkymų reikėtų atskirti žemės savininkystės klausimą. Aš esu patyręs šioje srityje ir norėčiau pasakyti, kad ES tas ryšys tarp savininkystės ir tuo ūkininkavimo būdo tampa vis silpnesnis, todėl reikėtų galvoti apie naujas tikslinės priemonės teikiant paramą tokiems ūkininkams. Aš vartui galėčiau pasakyti, kad pritariu viskam, ką jisai pasakė, tačiau jis ko gero tikisi daugiau iš manęs iš tikrųjų ekologizavimo paklaidos lygis yra pakankamai nedidelis Jeigu galvotume apie visas sistemas, apie sudėtingas sąlygas, kurias turėjo patenkinti ūkininkai, reikėtų iš tikrųjų konstatuoti, kad šitos srities klaida yra maža, todėl reikėtų pasidžiaugti tais, kurie dalyvauja šiuose procesuose ir ko gero jie gavo pakankamai išsames gairias, kaip šitas žalinimo priemonės įgyvendinti. Taigi labai gerai, kad valstybės narės sutelktų visą dėmesį į įgyvendinimą. Ir nuo 15 metų, žinoma, praėjo dar nedaug laiko, mes ir toliau dabar turime telkti dėmesį į rezultatus. Ir, žinoma, atsisakyti sankcijų, kurios daugelie valstybių narių ūkininkus tiesiog gazdino. Todėl mes turime ieškoti bendro supratimo, kad reikėtų uh, remti tuos ūkininkus, kurie iš pat ryto keliasi užsima ūkinę veiklą, kad galėtų išlaikyti save ir savo šeimas. Žemės ūkio sritis pasaulio mastu yra kažkas panašaus į katalikišką katalikų bažnyčia, taigi niekas neturi tiek svertų, neturi tiek patirties kaip jūs, todėl viskas yra jūsų rankose. E. Salafranka, dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponui komisarui už paaiškinimus. Na, taip, BŽP e, susilaukė daug sėkmės Europos Sąjungoje. Na, tikslas užtikrinti pragyvenimą ūkininkams taip pat užtikrinti, kad ES rinkos būtų aprūpintos veiksmingai maisto produktais. Na ir iš tiesų labai reikalingas ši politikos rytis. Nežiūrint to, aplinkybės pasikeitė ir būtent dėl to reikalinga reformuoti BŽP. Taigi Ponas Zeller, manau, puikiai viską paaiškino, nes 40 procentų bendro biudžeto lėšų skirima BŽP, didelė dalis, ir todėl reikia tinkamai panaudoti tas lėšas, ne vien tik tai sumažinti paklaidų lygį, bet ir pasiekti nusibrieštų tikslų. Pone komisarė, mane neramina mūsų jaunųjų ūkininkų padėtis. Nemažai lėšų skiriame tačiau nesu tikras, kad e, pasieksime nusibrieštų tikslų. Jūs labai teisingai pastebėjote, jog, e, jog nuosavybės ir e, paveldimo teisės klausimai yra valstybių narių prerogatyva, bet galbūt turite konkrečių skaičių tam, kad galėtume įsivaizduoti, kiek jaunųjų ūkininkų šiuo metu uh, priskirtini aktyviai uh, sąjungos piliečių dalį ir tarkim, kok, apskritai, kai galvojame apie gyventojus, kokia dalis e, nuošintis e, priskirtinių ūkininkams ir konkrečiai jauniesiams ūkininkams. Ir kiek e, ūkininkai prisideda prie bendro vidaus produkto kūrimo. Dar sureaguosiu tai, ką sakė ponas Celeris dėl paklaidų, kurias nustatėt audito rūmai. Uh, konkrečiai, pavyzdžiui, dėl e, ekologinio intereso teritorijų, na, kaip ir nėra patikimos informacijos apie dirvų žemės kategoriją ir atitinkamas teikiamas e, subsidijas parama. Taigi, kaip ir yra paklaidų šioje srityje. Na ir neretai. Uh, e, uh, e, kaip naudos e, gavėjai ne, e, gali tinkamai nušviesti savo sąsajų su įmonėmis, kuris taip pat teikia prašymus e, Europiniai paramai. Taigi, man tai atrodo labai svarbus aspektas šio pranešime. Na, o audito rūmai e, e, ragino e, E, kad būtų geriau pagrindžiamas nuošinčių paskaičiavimas, skiriamas pagalbos nuošinčių paskaičiavimas. Tai šiaip e, auditų rūmai pateikė visą eilę ataskaitų ir ketinu įsigilinti į tas ataskaitas tam, kad būtų aiškiau dėl paklaidų lygių. Ir pabaigai, nesiplėsiu paskutinis klausimas, tai susijęs su tuo faktu, kad e, turint galvą naują padėtį pasaulyje, ypač kuris siklosti po uh, naujo prezidento JAF išrinkimo, susiklosti nauja padėtis priekybos rytyje pasauliniu lygiu. ES turi teigiamą priekybos balansą, o taip pat uh, uh, paslaugų, prekių, įskaitant ir žemės ūkio produktų uh, srityje taip pat turime teigiamą priekybos balansą. Taigi, ponė komisarė, aš manau, kad reikia nebijoti E, laisvos prekybos sutarimų ir aš manau, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. E, tai yra tarp to pagrindinio principo, tai yra e, laisvos konkurencijos principo ir kita vertus tvarkos nustatytos BŽP srityje. Taigi, E, laisvos prekybos tarimai kartu yra ir už iššūkiai, bet atveria naujų galimybių visiems ES e, pramonė, e, ekonomikos sektoriams ir norėtųsi sužinoti, ar konkrečiai BŽP srityje svarstote kokias nors priemonės, kurios galėtų bent jau dalinai sušvelninti tokių sustarimų galimus neigiamus padarinius ir kaip, pavyzdžiui, galima būtų, taikant atitinkamas priemonės, bandyti eiti į naujas rinkas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Salafrankas Sančias. Dėl jaunųjų ūkininkų. Tai suprantu jūsų būkščiamis dėl jaunųjų ūkininkų ir dėl poreikio labiau, pri, daugiau pritraukti jaunimo į e, žemės ūkį ir tik tais 6 procentai ūkininkų yra jaunesni negu 40 metų. Taigi, galvojant apie konkurenciją konkurencingą žemės ūkio ateityje, tai tikrai neramina. Na, nuo 14 metų taikomas atitinkamas išmonės jauniesiams ūkininkams, e, bandant juos pritaikyti, tai yra papildomi mokėjimai skiriami jauniesiams ūkininkams, kurie pradeda veiklą žemės ūkio srityje ir e, omnibus reglamente yra numatytas padidinimas iki 5 iki 50 procentų. Taip pat ir omnibus reglamente ir e, numatyti papildomi mokėjimai šalia tiesiog neišmokių, tai yra 4 procentai visų tiesiog neišmokų, o pagal. E, e kaimo prieplos programą 127 tūkstančiams e, jaunų ūkininkų numatyta parama iki 20 metų, taip pat numatytos papildomas priemonės pagal kaimo e, plėtros programą, tikslas skatinti investicijas, mok, gerinti mokymą, švietimą, Taigi taikome, taikome štai tokias priemonės, tačiau kitas dalykas, ar jos yra veiksmingas, tikriausiai ne. Dėl šios priežasties kartu su valstybėmis narėmis vertiname bendras pastangas, pavyzdžiui, e, pokyčiai mokesčių srityje, kurie e, užtidi, padidintų mobilumą žemės ūkio sektorija. Na, aišku, galima nuveikti daugiau tam, kad e, daugiau jaunimo ateitų į žemės ūkį dėl e, ekologinio ekologinės svarbos teritorijų. Tai 13 metais buvo e, įsigalio teisės aktas ir yra numatytas atitinkamas nuošimtis, tačiau, na ir dabar 14 procentų dirbamos žemės yra laikoma um, kaip ekologinio svarbos um, teritorijos, taikomas žalimas priemonės, tikslas yra gerinti ekologinę padėtį, tačiau e, yra rodiklių, kurie rodo, kad ūkininkai pradėjo reaguoti, ūkininkai išsakė tam tikrų minčių, kad tai yra savotiškai e, gana, gana žiauri priemonė, kai yra nustatoma, kai pasimama kažkokia teritorija ir sakoma, kad tai yra e, ekologiškai svarbios e, vietovės. E, Na ir. Bet vėlgi yra ženklų, kurie rodo, kad ūkininkus domina finansinė parama tam, kad būtų įgyvendinamas dėgiamos šios ekologiškai svarbios vietovės. Na ir aišku, patys ūkininkai veikiausiai mums bus didžiausi pagalbininkai dėl prekybos, e, prekybos sustarimų. Pre... Nesibijau jų, per pastrosius keletą metų sudarėme nemažai jų, pavyzdžiui, su Japonija, su Vietnamu, ypač ir su Singapūru. Ir e, parlamentas ir valstybės narė dar turės juos patvirtinti, aišku, ir su Kanada pasiektas sutarimas. Na ir tikimės, kad bus pasiektas tarimo, pavyzdžiui, ir su Meksiko, Meksikos, su Merkosūru, tačiau mm. e, jūs teisingai pastebėjote, kad reikia pusiausviros tarp to, ko e, galime atsisakyti tam tikrose sektoriuose bendro e, tikslo labai Europos Sąjungoje ir ypač derinti su Merkosūru, pavyzdžiui, atsidurime tokioje gynybinėje pozicijoje, konkrečiai dėl BŽP, o jūs galbūt e, daugiau orientuotis į jūsų rinkiminės apygardos ūkininkų poreikius, bet turime galvoti apie bendryją, apie bendrijos labą. Kitas dalykas, ar turime e, pakankamai lėšų tam, kad galėtume išlyginti neigiamą prekybos susitarimų poveikį konkrečiai žemės ūkiui, e, tačiau norime pasiekti, kad tie prekybos susitarimai atvertų tiek galimybių, tiek, aišku, ir reikšti iššūkius. Na ir šiaip, pavyzdžiui, e, sutarimas su Japonija dėl žemės ūkio e, srities e, davė gerų rezultatų, dėl darybų su Merkosūru patirime tam tikrą spaudimą. Na ir taip, kaip jūs sakėte, galvant apie globalizaciją, tai čia yra, pažiūrėjau, sukurtas pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, tai galbūt žemės ūkio atveju reikėtų panašaus fondo. Dėkoju. Taip pat e, noriu pasisveikinti su Žemės ūkio komiteto e, pirmininku panu Jevsai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponui komisarui Hoganui, dėkuoju ir ponui pranešėjai. Turiu pripažinti, kad šios diskusijos labai įdomios, Na, gal nesitikėjau tikslaus atsakymą, tačiau man labai rūpi štai kas. Jeigu nemeluoja, e, turime informaciją apie tai, ko galime tikėtis rytoj, o taip pat atsižvelgiant į tai, kas čia nuskambėjo ir šiandieną iš jūsų, ponė komisarė, pusės. Tai e, BŽP E, bus siekiama užtikrinti didesnį lankstumą. Tai yra, kad valstybės narės e, turės daugiau nuožiūros laisvės įgyvendinamos įvairias e, programas, sistemas ir bus daugiau dėmesio skirima žalinimui. Kaip žinia, kai kuriuose valstybėse narėse faktiškai žodis Briuselis prilygintas Biblijai ir netgi e, kai kurios valstybės narės yra linkusios kurti netgi didesnį biurokratinį Briuselį, neįtikėtina, bet akivaizdu. Ir dar e, atkreipsiu dėmesį trečią elementą - supaprastinimą. Apie tai nuolat kalbame. Na ir tikimės, e, kad e, bus konkrečių rezultatų jums vadovaujant, tai tikrai buvo žengta gerų žingsnių per pastaruosius keletą metų. Bet mano klausimas yra štai, koks ir iš jūsų norėtųsi sužinoti štai ką. Na, kas bus po 20 metų, po to, kai jau valstybėms narėms bus suteikta daugiau lankstumo? Tai kaip bus su BŽP? Nes bijau, kad susiklostis E, gan trikdanti situacija kai kuriuose valstybėse narėse, nes jeigu bus daugiau lankstumo, valstybės narės galės jo pasinaudoti, kaip mintis kaip ir nebloga, tačiau kila klausimas, kaip ateityje komisija pasirūpins, kad politika būtų vykdoma nuosekliai, būtų racionali O kita vertus, kad e, valstybėse narėse nebus kuriamos dar sudėtingesnės, grimesdiškesnės sistemos ir kad neatsirastų savotiškai dar vienas lygmuos valstybių narių vos nesąjungos lygmuo. Štai tokia man, štai tokia man kyla klausimai. Dėkuoju. Na, Suprantu, ką čia bandote išsiaiškinti. Aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad e, visi tvirtina, jog BŽP yra pernelik sudėtinga. Ūkininkai, valstybės narės, parlamento nariai. Na ir jie nori sužinoti, kaip aš ketinu spręsti šią problemą. Ir jūs labai teisingai pasakėte, kad reikia užtikrinti, kad išliktų bendro profsąjungos politika, turi, e, turėtų bendrų tikslų, neiškraipytų konkurencijos, laikytųsi bendrosios rinkos e, tvarkos ir Tai reiškia, kad Europos lygių reikės nusistatyti bendrus tikslus. Taip ir bus daroma ir ateityje. Na, o į, kai valstybės narys pagėdavo daugiau lankstumo, tai reiškia, kad e, planuojant e, veiksmus po 20 metų, planuojant įvairių programų ir priemonių gyvenimą, valstybės narės turi gauti daugiau lankstumo. Pagal dabar turimas taisyklės, tai kai kartais, kai kas dubliuojasi Ir vietoj to, kad turėtume vieną taisyklių rinkinį, kartais turime taisyklės ir valstybių narių lygių, ir europinių lygių. Taigi galbūt reikėtų atsisakyti tam tikros papildomos biurokratijos administravimo, e, kai kalba eina apie paprastų dalykų įgyvenimą. Taip pat turime e, įdėkti ir naujas technologijas, pavyzdžiui, kontrolės rytyje. Uh, Ir turint dabartinės technologijas, čia turiu galvoje palidovinės technologijas, būsimas naujovės, nebūtinai visuomet reikia žmonių, kurie turėtų atlikti tuos darbus, kuriuos jau dabar galima pavesti e, technologijoms. Ir aš manau, kad to dėka programos priemonės ateitie bus paprastesnės. Taigi noriu patikinti, jog ir toliau e, žemės ūkio politika išlaikys europinį matmenį O dėl įgyvendinimo, tai čia jau darbus dalinsime su valstybėmis narėmis ir reikia viską įvertinti ir supaprastinti taip, kad sistema būtų palankesnė, palankesnė ūkininkams. Ir per šitą naują modelį, kurį pristatysime rytoj, kaip tik to ir sieksime. Kolega Sikierski, prašau. Komisija. Šiandienai turime komisijos e, atstovus, komisijos narį. Nenorėčiau gaišti laiko uždavinėdamas kokius tai klausimus, tačiau norėjau tiek pakomentuoti, tiek paklausti dėl jaunųjų ūkininkų problemų. Ar e, jaunųjų ūkininkų padėtis ir jų skaičius nepriklauso nuo pajamų žemės ūkė dirbant? gyvenimo lygio, stabilumo nepakankamo, tam tikrų grėsmių, e, e, sudėtingų galimybių žemę įsigyti. Kilo klausimas, kokia būtų padėtis, jeigu be ŽUP nebūtų. Taigi, ar atsižvelgiant į šias aplinkybės, kadangi manau, kad jaunimas e, tikrai laukia tokio platesnio masto, tokios platesnio masto strategijos pristatymo. Jūs minėjote apie pokyčius bežiūrpė po 20 metų, tai galbūt būtų prasminga per artimiausius metus pristatyti taip pat ir strategiją nuo 20 iki 50 metų, taip pat ir išorės santykių kontekste globalizacijos kontekste, nes išorės poveikiai turi didesnę įtaką daro bendra žemės ūkio politikai, nei e, mūsų vidaus situacija. Tai yra suprantama, nes turime kalbėti apie problemas susijusias su mūsų ūkininkų konkurencingumu, nes mūsų gamybos apimtis mažesnės, ūkiai yra mažesni, mes didžiuojamės europiniu žemės ūkio modeliu, tuo tarpu likusime pasaulyje šie procesai vyksta šiek tiek kitaip. Ten E, galbūt daugiau problemų kyla su vertybėmis, su kokybė žemės ūkio produktų. Ir čia reikalingi įvairūs dešaliai susitarimai įvairiais ligmenimis, taip pat išorės politikos kontekste reikėtų daugiau dėmesio skirti žemės ūkio politikai pasaulio kontekste, nes tai yra neišvengiama. Na ir kitas dalykas yra žemės plotų koncentracija Europoje, nes jauni ūkininkai negauna pakankamai žemės ūkio paskirties žemės dėl to, kad vyksta spekulacijos, dėl to, kad yra koncentruojamas kapitalas šioje srityje ir manau, kad e, šį reiškinį reikėtų atitinkamai vertinti. Na ir paskutinis klausimas yra susijęs su apsirūpinimu maistu, saugumu ir su administracinės naštos sumažinimu. Manau, kad e, siekiant e, laikytis nustatytų standartų, reikia vadovautis tam tikrais principais. Na, kai viskas yra gerai, tada yra gerai, tačiau kai kyla tam tikrų skandalų dėl kokių nors bakterijų, tada kyla labai daug klausimų dėl valdymo, dėl administravimo, kas dėl to kaltas. Ir mokesčių mokėtojams tų klausimų kyla ypatingai daug. Taigi, svarbu tinkamai atsiskaityti už e, pinigų srautų judėjimą, iš jų panaudojimą ir stebėti visus šios procesus. 99 e, procentai ūkininkų labai stropiai stengiasi atsiskaityti už paramos panaudojimą, tačiau kaip ir kiekvienoje grupėje pasitaiko tam tikrų pažeidimų arba klaidumų atveju. Ačiū. Ja, komisar, dėl mokesčių mokėtojai pirmiausiai norėtų žinoti, kaip jaunųjų ūkininkų problemas galima išspręsti tik tai skirius didesnį, skirius didesnį finansavimą. Audito rūmai parodė, kad didesnis finansavimas tik tai padidina pajamas, tačiau nematėme jokių kitų išvadų dėl programų veiksmingumo. Prašau atsakyti į užduotus klausimus, ponė pirmininkė. Ar teisingai suprantu, kad jūs norite pasakyti, kad jaunųjų ūkininkų paramos programa nėra veiksminga? Jokios abejonės, kad mūsų dabartinė parama jauniesiams ūkininkams nėra tokia veiksminga, kaip turėtų būti, nes tik 6 procentai ūkininkų yra jaunesniniai 40 metų amžiaus. Taigi jūs esate teisi. Pyragą įvertinti galime tik jo paragauti. Taigi mes dabar vertiname galimybės paramą jauniesiams ūkininkams padaryti veiksmingesnė, tačiau kokią atsakomybę turi prisijimti ES ir valstybės narės. Manau, kad bendra kalbant apie mokesčių politiką valstybėms narėms ir regionams yra daug paprasčiau mokesčių sistemą pakeisti ir pritaikyti siekiant labiau padėti ir pritraukti jaunimą į ūkininkavimą ir e, kai kurios valstybės narės čia tvarkosi geriau nei kitos. Mes esame susirūpinę tuo, kad mūsų priemonės nėra tokios veiksmingos, kaip turėtų ir po 20 metų pažiūrėjau per reformas mes įvertinsime tas aplinkybės ir kontekstą. Buvo paminėti taip pat ir bendri standartai Žemės ūkio komiteto pirmininko, tai yra labai svarbu, kalbant apie prekybos sustarimus ir mūsų veiksmus Europos Sąjungoje, kurių imamės mes e, jau e, esame pritaikę atitinkamas priemonės, e, reaguodami į kempinlygės atvejus, nuka ir nagų lygos atvejus skandalus, siekdami nustatyti atitinkamus standartus ir kriterijus e, reklamos, kurie galiotų maisto produktams. Mes skatinam geografinių nuorodų e, sistemą. Taigi tikrai daug pastangų dedame, siekdami paaiškinti mūsų vartotojams pasaulyje ir Europoje, kokį aukštos kokybės maistą mes gaminame, tačiau mes taip pat turime nepamiršti ir gamtinių išteklių tausojimo bei tvarumo darbo atvarkės, gamtinių išteklių apsaugos problemos taip pat turi būti vis labiau svarstamos bežiaupė kontekste ir esu tikras, kad tiek ūkininkai, tiek maisto gamintojai vis labiau įsitrauks į šios procesus tam, kad pasaulis būtų aprūpintas kokstasnės kokybės maisto rytoj, apie tai taip pat kalbėsime savo komunikate. Kalbant apie e, ateitie galimus, e, galimai kilsinčius skandalus susijusius su įvairiomis lygomis arba marais, tai kaip, kaip mes tai reaguosime, ar mes turėtume matyti tam e, tikrą fondą, e, iš kurio būtų finansuojamos atitinkamos reagavimo priemonės e, kilus e, tam tikroms lygoms ar epidemijoms. Bet kokiu atveju turime parodyti solidarumą su nuo tokių epidemijų ar lygų protrukio nukentėjusiais ar nukentėsiančiais Europos žmonėmis. Galbūt e, reikėtų labiau derinti regionų plėtros ir žemės ūkio politikas tarpusavyje. Kalbėjote apie mūsų viziją iki 2050 metų. Mes tuo tarpu čia kalbame apie e, BŽUP ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus. Kalbant apie ekonominius aspektus, mes tvarkomės sėkmingai e, tiesioginės išmokos padidino žemės ūkio produktų eksportą ir e, geriausia, geriausių rezultatų sugeba pasiekti tokias šalis, kuriams yra skiriama ES programinė parama, tai yra Airija, Portugalija ir, ir Graikija. Ir todėl didėja užimtumas. Uh, Žemės ūkija trečdalis naujų darbo vietų nuo 11-14 metų buvo sukurta Airijoje žemės ūkio ir turizmo sektoriuose. Taigi labai svarbu su, suvokti ir suprasti, įvertinti tą indėlį žemės ūkio į bendrą ekonomikos atsigavimą, tačiau kitose srityse aplinkosaugos ir socialinių reikalų turime dėti daugiau pastangų. Mūsų vizija iki 50 metų mes turime e, siekti perimo prie tvaraus žemės ūkio, užtikrinti tvarumą ir iš tiesų čia turime dėti daugiau pastangų nei anksčiau. Ir e, siekdami užsibrėžti e, tos plačius užmojus ir jų, juos įgyvendinti, e, taip pat ir tarptautinio kontekste. Ačiū, dėja turiu ir pati šiek tiek papiknaudžiauti jūsų laiku. Noriu pranešti, kad kai rytoj skelbsite savo komunikatą ir e, e, jame e, bus parašyta, kad visas kontrolės priemonės bus perkeliamos į valstybių narių lygmenį ir generalinis direktorato žemės ūkio nevykdys tam tikrų iki šiol vykdyti savo funkcijų, tai mus tai labai nuliūdintų, kalbant apie korekcijas klaidų. Aš manau, kad būtent šios klaidų taisymo pastangos tik tai ir prisidėjo prie to, kad pagerėtų situacija žemės ūkė, bent jau kalbant apie tiesioginės išmokas. Ir negalime tokios sistemos tvirtinti, patvirtinti, kurioje komisija pasitikėtų valstybinius narėmis, valstybės narės pasitikėtų auditorumais ir e, tarpusio kontrolės neliktų. Mes tokiai sistemai ne tik, kad nepritartume, tačiau iš tiesų netgi e, turėtume imtis tam tikrų prieštaraujančių veiksmų e, šiam pasiūlymui. Taigi noriu užduoti dar kelis papildomus klausimus. E, specialiai ataskaita 16-2017 metų dėl kaimo prietros, tai yra sisteminė, e, sisteminė ataskaita, kurioje vertinami vykstantis procesai. E, Pasigėdame iš jūsų tam tikro politinio vertinimo dėl ESI fondo, kuris yra priskiriamas kaimo plėtrai. Ar jūs vertinate šio fondo lėšų panaudojimą kaip sėkmingą, ar galbūt tai E, jo įsteigimas yra susijęs tik tai su papildoma administracinė našta. Taigi, ar šio fondo įsteigimas buvo sėkmingas sprendimas ar ne? Pirmas klausimas toks būtų, antras klausimas yra susijęs su ELA Labai dažnai mes e, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje 15 procentų, e, Prancūzijoje 10, e, Čekijoje, Slovakijoje 6 procentai ir 7 atitinkamai klaidų lygis yra nustatytas. Taigi susidurime su ilgalaikėmis problemomis šioje srityje. Taigi galbūt galėtumėte konkrečiai pakomentuoti situacijos mano minėtose šalise. Taip pat jūs mums prašėte, kad Vengrijos e, e, sertifikavimo institucija e, pateikė tą patikinimo pareiškimą, kuris nebuvo patvirtintas. Jūs rašote, kad tai bus padaryta iki 18 vasario pirmos dienos. Noriu paklausti, ar tikrai buvo priimtas geras sprendimas taip ilgai visą procesą uždelsti, galbūt jį būtų galima kaip nors paspartinti. Kodėl interesų konfliktą Čekija? Ten e, atitinkamai mokėjimų tarnybai e, vadovauja parlamentaras, e, kuris gauna ir pats atitinkamas išmokas. Ar kaip jūs vertinate tokią staciją? nacionalinio mokėjimo agentūrai vadovauja. Taip pat e, <clears throat> įvairiose šalise pastako didžiulis e, klaidų lygis e, susijęs su rinkos, paramos rinkai priemonėmis nuo 10 iki 6-7 procentų atskirose valstybėse narėse, taigi kaip ketinate pagerinti situaciją šioje srityje. Dar vienas klausimas. Biudžeto kontrolės komitetas šiek tiek kenčia nuo to, e, kad e, mums yra suverčiama dažniausiai kaltė dėl uh, E, to, kad mes tariamai kontroliuojame tik tai finansinę dalį, o neatsižvelgiame į e, specifinius profesinius, profesinius aspektus. Taigi noriu Jūsų paklausti, koks yra tarpusavio santykis tarp tų specifinių aspektų, veiklos aspekto kontrolės ir finansinės veiklos e, kontrolės. Taigi aš norėčiau, kad e, jūs atkreiptumėte dėmesį paramos gavėjų ir visuomenės į tai, e, kokia nedidelė dalis e, tik tai ūkininkų apskaitai yra patikrinama, nes didžioji dalis yra nepatikrinama apie, apie 7 procentai tik tai iš viso yra patikrinami. Jeigu mes apskritai atsisakysime kontrolės, tai tikrai nesugebėsime pasiekti užsibrėžtų rezultatų. Skaičiau taip pat jūsų interviu dėl Brexito ir Airijos padėties praėjusį savaitgalį, maniau, manau, kad jis buvo labai įdomus ir įspūdingas, kaip vertinate Brexito poveikį Airijos žemės ūkiui ir taip pat e, šiaurės Airijos situaciją būtų įdomu, kad pakomentuotumėte. Taip pat norėjau paminėti dar vieną temą, kuri man ilgą laiką jau neleidžia mėgoti. Žemės ūkio srityje didžioji dalis veikėjų yra ūkininkai arba susijęs su žemės ūkiu. Uh, Kalbant apie interesų konfliktą, kaip jūsų generalinėme direktorate sprendžiama nuolatinį interesų konflikto situacija? Ir pasiekės, nes tai yra iš tiesų rimta problema, negalime leisti, kad šioje srityje taisyklės patvirtintų tie, kurie iš jų gauna betarpišką naudą. Komisija privalo užkirsti, užkardyti interesų konfliktus. Noriu paklausti, kokiu priemonių įmatės dabar, jums suteikiu žodį. Ačiū. Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų noriu patikinti, kad iš tikrųjų labai apdairiai naudosime mokesčių mokėtojų lėšas. Šitos sistemos, kurios mes siekime apginti biudžetą, iš tikrųjų yra e, veiksmingos. Klaidos lygis yra pats mažiausias per visą laikotarpį Iš tikrųjų, mes daug ką nuveikėme kaimo plėtros rytyje ir tęsime šitą veiklą. Ir mes tęsime e, darbą siekdami sumažinti paklaidos lygį. Žinoma, tai yra e, labai sudėtinga politika, turint omenyje kaimo plėtrą, kadangi čia yra ir bendras finansavimas. E, Tačiau, žinoma, supaprastinta sistema, mano manimu, padės sumažinti klaidų e, procentą su regijo direktoratu ir kitais komisijos direktoratais bendradarbiaujame tie, kurie atsakingi už įzį fondų valdymą ir bandėme suformuluoti bendras nuostatas. Iš tikrųjų, atrodo, kad šitos e, supaprastinimo priemonės nepadės vien tik e, sumažinti paklaidos lygį iki pageidaujamo 2 procentų. Tačiau kita vertus mes norime, kad kaimo vietovėse suintensyvėtų veikla, Tačiau kita vertus reikia taikyti priemonės, kurios leis sumažinti paklaidos lygį. Todėl reikia taikyti ir tikslingas skatinimo priemonės. Mes kartu su komitetu turėtume pagalvoti, kaip išspręsti tas problemas, kurias nurodė, kurias nurodė audito rūmai savo ataskaitoje. Dėl konkrečių valstybių, kurias jūs paminėjote, pavyzdžiui, Vengrijos, 16 metais buvo e, konstatuota valdymo deklaracijoje. Kol kas ta jūsų minėta situacija nėra patvirtinta, kadangi kol kas yra tik tai 15 metų duomenys ir dabar mes šitą nuomonę toliau e, analizuojama ir taryba yra patvirtinusi, patvirtinusi pat, pat, nurodžiusi, kad reikia sutelkti informaciją į vėlesnį laikotarpį. Aš neturiu konkrečios informacijos apie kitas valstybės, kurias jūs paminėjote. Pavyzdžiui, Čekijoje jūs minėjote, kad galimas interesų konfliktas. Grįžtant prie šios temos, reikėtų pasakyti, kad visus šitos skundus mes e, tyriame, įtraukėme ir e, OLAF struktūrą ir atliekami tyrimai. Šitas tyrimas konkrečiai dėl galimo interesų konflikto Švedijoje dar nėra užbaigtas. Valstybės taip pat yra atsakingos už galimus interesų konfliktus e, žemės ūkės rytyje to labiau, kad valstybės narės jų atstovai e, dalyvauja įvairiuose susitikimuose ES lygmenių. Iš tikrųjų reikia vengti interesų konfliktų, kadangi ūkininkas tikrai neturėtų dalyvauti e, Žemės ūkio komiteto veikloje ir nedeklaruoti interesų konfliktų. At, kita vertus, vien tik tai deklaracijos nepakanka. E, galima šiais atvejais įžvelgti tam tikrą piknaudžiavimą. Taigi labai reikia derinti šitą situaciją, kadangi reikia vien vertus tikėti žmonių to, ko tikimas iš jų veiklos, kitą vertus reikia vengti interesų konflikto. Rinkos rėmimo priemonių kontekste buvo nurodytos kai kurios klaidos Tačiau kita vertus reikėtų numatyti pakankamai lėšų rinkos rėmimo priemonėms įgyvendinti. Mes ir šioje srityje esame pasiekę šiokios tokios pažangos. Kitas labai sudėtingas klausimas, į kurį negaliu atsakyti dėl finansinių lėšų valdymo ir finansų audito. 5 procentus mes patikriname. Taip pat e, audito rūmai atlieka savo ruoštų patikrinimus ir mes e, siekime išsiaiškinti tų klaidų priežastis ir pobūdį, takydami įvairias derinimo konfliktų sprendimo priemonės. Labai svarbu, kad ūkininkai suvoktų taisyklės, kad valstybės narės suvoktų taisyklės, nors jos kartais jomis nepatenkintos, tačiau vis dėlto šitie patikrinimai mūsų manimų vykst, vykdomi sėkmingai, mes taikome naujas technologijas, taip pat pasitelkėme pat, palidovinį ryšį, kad galėtume patikslinti šitų patikrų rezultatus tais atvejais, kai yra rizika, kad nėra užtikrinama susieta, susietos pagalbos paramos teikimas. Ir šioje srityje mes turime dar labiau pasistumėti į priekį, ypač aplinkos išsaugojimo e, labui. Labai svarbu, kad tos taisyklės, kuriomis vadovaujasi e, ūkininkai, e, suteiktų jiems daugiau aiškumo, tačiau kita vertus, kad ir būtų suformuoluotos atitinkamos sąlygos dėl Brexit ir perspektyvų. Žinoma, Brexitas net neš nieko gero Airijai ir visai Europos Sąjungai. Airijai ypač bus sunku, kadangi Airija turi ir turės visą laiką labai pastovius ir išsamius prekybos santykius ir, žinome, galima tikėtis uh, šios šalies tam tikrų priekybinių ryšių sutrikimų su Junktinė karalystė. Airijai 3 milijonai litrų pieno iš Šiaurės Airijos per vieną dieną yra perdirbima Airijoje. Čia taip pat galima tikėtis problemų, kadangi žmonės, daugybė žmonių, kurie kasdieną kerta e, Airijos ir Šiaurės Airijos sieną, jie, žinoma, turės nepatogumų, bus sutrikdyti prekybos e, ryšiai ir taip pat nukentės, žinoma, Airijos e, visos salos ekonomika. Jungtinėje karalystėje, mano manimu, žmonės balsavo už tai, kad jie išeitų iš ES, tačiau nesuprato, kad tuo pačiu jie balsavo už tai, kad pasikeistų prekybos ryšiai tarp Junktinės karalystės ir Airijos. Jie galė, galvojo, kad visa tai liks kaip buvę. Aš tikiuosi, kad Airija kartu su mumis išspręs visus šios mano minėtus klausimus. Jūs nekalbėjote apie ELA ir EZI fondus. Su komisarais Kretu ir Tyson dabar kaip tik ir galvojame apie tai, kaip suformuluoti bendras taisyklės, o ne atskiras taisyklės taikomas atskiroms programoms Taigi mes labai suinteresuoti sinergiją, papildomumu ir mes galvojame apie teisėkuros aktą, kurį pasiūlėme 18 metais ir kuris įsigalios 20-uosius būtent šios ryties temoms. Bond. Thank you, Chair. Uh, thank you, Commissioner, as well. Uh, Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad aš turėjau išeiti iš salės, kadangi turėjau paskambinti, galbūt pakartosiu jau pateiktus klausimus. Dėkoju uh, jūsų komentarus uh, šią savaitę Junktinėje karalystėje apie Brexit ir iš tikrųjų uh, jūsų pasisakymai sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio, taip pat ir ūkininkai įdėmiai seka šitą situaciją. Aš norėčiau, kad jūs ir tuomet komentuotumėt šitą situaciją, kadangi jūsų komentarai gali paveikti ir Junktinės karalystės vyriausybę, tuo labiau, kad tos temos yra labai svarbios mūsų gyventojams. Jūsų, žinoma, darbas labai sudėtingas. Jūs norėtumėte, jeigu netgi duotumėte ūkininkams viską, jie, ko jie pagėdauja, vis tiek būtų nepatenkinti. RDP adresu buvo pateikta labai daug ūkininkų priekaištų ir nuogastavimų, ypač e, šito proceso pradžioje. Aš manyčiau, kad reikėtų išmokti, iš, pasimokyti iš praeities klaidų, kai perėsime prie kito prie finansavimo laiko tarpio. Kitas dalykas - lankstumas numatomas valstybėms narėms tiesiog perkelti lėšas iš kitų ramščių į pirmąjį ramštį. Man mm, atrodo, kad kai kurios valstybės iš antrojo ramščio gali per daug lėšų nukreipti į pirmąjį ramstį ir tai nežinia ar padės pagerinti situaciją kaimiškose vietovėse. Dėl jaunų ūkininkų teiravosi kiti kolegos. Aš norėčiau pasiteirauti, kaip mes įvertinsime šitos priemonės rezultatus. Ar iš tikrųjų vis daugiau ūkininkų, jaunų ūkininkų įsitrauks į ūkininkavimą. Nes vaikai gimę ūkininkų šeimose iš esmės nebūtinai perima ūkio po to, kai jų tėvai išeina į pensiją. Jūs sakėte, kad iš tikrųjų rezultatas dar nepakankamas. Kita vertus, vietoj to, kad sutelktume dėmesį į jaunus ūkininkus, galbūt reikėtų pagalvoti apie kitus ūkininkus, žmonės, kurie tiesiog nori pradėti ūkininkavimą ir perimti kitų žmonių ūkius. Galbūt tai galėtų būti viena iš krypčių, veiklos krypčių Europos Sąjungoje. Ačiū už jūsų komentarus ir klausimus, kurie jums labai rūpi. Kaimo plėtros programos pradėtos įgyvendinti kiek pavėluotai, kadangi regionai ir valstybės neturėjo pakankamai lėšų į bendro finansavimo projektus. 23-24 procentai šių lėšų jau yra įsisavinta ir pagreitis yra įgaunamas pakankamai greičiai. Numatėme per pasuosius metus kai kurių e, korektūrų, kurios leis valstybėms narėms įgauti daugiau lankstumo negu 15 metais lankstumo, kuris gali būti svarbus laikotarpiu iki 20 metų. Kitas dalykas, pagal ankstesnėje programą reikėtų pasakyti, kad proceso pabaigoje buvo įsisavinta 95-96 procentais Europos kaimo rėmimo fondo lėšos kol kas išnaudojamos 23-23 procentais, įtraukiant ir bendrą finansavimo indėlį. Lėšų perkeliamas iš pir, antrojo ramščio į pirmąjį. Kai kurios valstybės e, intensyviau tai darė, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie tuos tikslus iki 20 metų, reikėtų įvertinti e, to perkelimo e, rezultatus ir priežastis, kodėl lėšos perkeliamos, kadangi e, e, žemės ūkio aplinkos gerinimo programoms yra numatyta pakankamai daug investicinių lėšų, apie tai kalbame ir todėl mes turėtume siekti, kad iš tikrųjų perkeliant šitas lėšas į pirmąjį ramstį būtų pasiekiama konkrečių rezultatų. Iš tikrųjų įdomi jūsų mintis dėl naujų ūkininkų, nebūtinai jaunų ūkininkų pritraukimo į žemės ūkio veiklą. Iš tikrųjų, šios programos kontekste būtų galima įtraukti tokią papildomą nuostatą, kadangi yra iš tikrųjų tokių žmonių, kurie galėtų būti suinteresuoti tokia žemės ūkio veikla. Žinoma, jeigu esi ūkininko sūnus ar dukra, tu turi pagalvoti, ar tau reikia išeiti į kitą verslo veiklą ar likti ūkė. Tačiau kita vertus galbūt verta pagalvoti apie e, kitą verslo pobūdį, kuris yra susijęs su žemės ūkio gamybą. Taigi žemės ūkio srityje mes turėtume stiprinti gebėjimus ir profesinės ūkininkų žinias, kad jie liktų šioje veiklos srityje, tačiau užsiimtų ko nors kitą, nebūt, kitų nebūtinai ūkininkavimo. Kągi, baigėme savo diskusijas. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Taip, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, pabaigai norėčiau e, pritarti ponui pranešėjai, ponui Zeleriui, kad reikia daugiau ir geresnės informacijos apie lėšų paskirsimą ūkininkams. Taip pat e, atsižvelgsime jūsų pastabas dėl eksporto rinkų. Na ir gan greitai pradėsime pajamų stabilizavimo priemonės audito. Na ir noriu padėkoti daugeliu parlamento narių už jūsų pastabas dėl kaimo plėtros e, problemų. Sutinku, kad e, kaimo plėtra e, yra viena tų sričių, kuriuose reikės ateitie dar nemažai padirbėti. Ir pabaigit, ir ponas pranešės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau atsakyti kolegai Flemingai. Na, E, dažnai nusekmadieniais prim komunijos, tačiau nesu komunistas, gyvenau e, šalyje, kurioje komunizmas buvo valstybinis tikslas ir pavyzdžiui e, mano e, uošvio pavyzdys iliustruoja, ką tai reiškia praktiškai. Jis buvo iš širdies ūkininkas, iš ūkininkų šeimos, 70 metais iš jo buvo e, atimta žemė, nusavinta ir perdata valstybiniams ūkiams. E, Na, o VDR e, žemės ūkis buvo suvokiamas kaip pramoninis žemės ūkis pagal sovietinį pavyzdį, tai reiškia, kad reikėjo, buvo kuriami dideli ūkiai, nesižvelgiant į ekologinės sąlygas ir ūkiai buvo priversti pirkti chemijos pramonės produktus, panaudoti juos uh, laukuose ir tai tikrai nepagerino e, aplinkosaugos, nepagerino tvaraus ūkininkavimo. Na, o dabar tai sieju ir su dabartinė situacija, kai vyksta tas pats dalykas, tačiau jau rinkos sąlygomis, taigi kaip rytų vokietis, bet ne vien tik tais kaip rytų vokietis, noriu e, pasakyti, kad, kaip sakė ir kolega Šikarskis, žemės ūkio naudmenis ir produkcija tampa spekulacijos objektu. Ir jau, jau kartą kalbame apie jaunuosius ūkininkus ar jaunuolius, kurie norėtų ateiti šią profesiją. Ir tai reiškia, kad jie turi norėti tai čia sryti, turi degti širdė, taip sakant, ir jiems nelengva tai padaryti. Per pastarosius keletą metų labai išaugo žemės naudmenų kainos. Faktiškai, bandant sumažinti kainas, taikomi masinės žemės ūkio gamybos metodai ir e, jeigu jie nori ūkininkauti kitais metodais, tvariai jiems labai sunku. Ir todėl, bet ne vien tik todėl, e, Vokietijoje turime dvi ūkininkų asociacijas. Pirmiausia, ta asociacija atstovauja tų interesus, kurie užsima pramoniniu žemės ūkiu, o kita asociacija atstovauja tiems ūkininkams, kurie norėtų ūkininkauti ekologiškais, tvariais metodais. Aš manau, kad ateityje pas, e, padėtis nepasikeis. Na ir Europos parlamente diskusijose dėl biudžeto pasiekė, kad 2018 metais bus numatytas didesnis finansavimas jauniesiams ūkininkams. Tačiau, kaip jau buvo minėta, ne viskas susiveda į pinigus, reikia užtikrinti, kad būtų ir kitos tinkamos prielaidos ir kad jaunimas norėtų ateiti į ūkininkavimą ir imti šio iššūkio. Taigi diskusijoms duota pradžia, jos e, veikiausiai tęsis ir manau, kad žem, e, biudžeto kontrolės komitete taip pat skirsime dėmesio šiems klausimams, kaip sakė ponė pirmininkė. E, reikėtų sieti parama žemės trakavimo plėtrai su kitomis programomis iš EZI fondų ir tokiu būdu galima bus parengti e, geresnės teritorinio investavimo programas, negu kad tai būtų daroma e, atskirai. Dėkoju e, ponai komisaro Hoganui, auditų rūmo atstovams. E, taip pat dėkoju e, ponui Milionis, e, kolegoms, padėjėjams ir ir taip pat mano kolegoms iš frakcijos padėjo Lukas Cechi už padė, pa, pagalbą, nes be jų nebūtų man pavykę susidoroti su savo mano užduotimis kaip pranešėjai. Dėkuoju, sako pirmininkė. Baigėme diskusijas pagal šį darbo tvarkės punktą. Dėkuoju mm, ponui komisarui, ponui Mihlioniui, už tai, kad atvykote, kad likote ilgiau negu buvo numatyta, nes kaip matote, jog e, yra poreikio pakalbėti. Negaliu pažadėti, kad kviesime ir kitais metais, priklausys nuo poreikio. Ir dabar siūlau pereiti prie e, aštunto darbo tvarkės punkto. 2016 m. biudžeto vykdo patvirtimas. Atsiprašau. E, Devintas punktas tyrimas tema pereinamo laikotarpio pašalpas buvusiems pareigūnams per mažai sąlygų. Ir dabar e, paprašysiu nesidominčių šią temą asmenų išeiti tyliai. E, pranešės yra ponas Savama, o e, na ir bus dabar pristatytas tyrimas bei jo rezultatai. Yeah, thank you very much, uh, Ms. Gressle. Dėkoju, ponė Greslė, už e, tai, kad šiandien galime pristatyti šį tyrimą. Pone Savimar, nežinau, kam pradėti. Ar jūs norite, ar man? Kągi, dar sėki dėkoju už kvietimą, už galimybę pristatyti šį tyrimą, kurio tikslas e, pristatyti tarpinės e, išmokas. Nesinorėtų garsiai rėkti, kad man išgirstumėte. E, kartu su kolega Kristofu Demke norėčiau e, trumpai e, pristatyti, ką reiškia tos perinimo laikotarpio pašalpos, aptarsime pagrindinius klausimus, tai yra kas jos yra, kam jos reikalingos, kas turi teisę jas gauti, kokį laikotarpį ir koks biudžetas yra skiriamas šioms pašalpoms, kokie yra signavimai ir koks yra um, jų skirimo laikotarpis, tam, kad gerai įsivaizduotumėte, apie ką eina kalba. Be to, e, e, ataskaitoje arba tyrime e, trumpai įvertinta padėtis, priemonės valstybėse narėse, trečiosios šalise ir tarp pat tarptautinės organizacijose, kuriuose yra skiriamas perėmė laikotarpio pašalpos. Na ir jeigu jūs sudomintų galimybę, uh, E, reformuoti ES institucijų taikomą sistemą, tai tikiuosi, kad šis tyrimas galėtų būti įkvėpimo šaltinis. Na ir galiausiai tyrime pristatytos ir mūsų rekomendacijos. Taigi, pirmiausia, apžvalga, kasgi yra tos perimojo laikotarpio pašalpos. Na, jūs tikriausiai žinote, apie ką eina kalba, tai yra mokėjimai e, buvusiems e, įvairių institucijų darbuotojams, e, jos yra skirimas tam tikrą laikotarpį ir pagal dabartinę sistemą numatyta, kad pašalpų skirimo laikotarpis siemas su darbo trukme institucijose. Na ir aišku, teisinis pagrindas, teisinė sistema yra ganėtinai sudėtinga, laikomasi tam tikrų procedūrų. Taigi tikriausiai visi gerai išmanote parlamento įstatus ir sprendimą 2005-684. Ten e, paaiškinta parlamento nariams skiriamų laikinųjų pašalpų koncepcija, o dėl kitų institucijų tai yra kiek sudėtingiau, nes 16 metais buvo įvykdyta reforma ir jos pasakoje buvo padaryta keletas esminių pakeitimų. Taigi tarybos, komisijos, teisingumo rūmo, audito rūmo, ombudsmeno tarnybos, duomenų apsaugos pareigūno institucijos darbuotojams taikoma tvarka skiriasi priklausomai nuo to, ar darbuotojai dirba tos institucijos iki 16 metų kovo 4 dienos arba po to. Taip pat e, pristatysiu ir Europos centrinio banko ir dar vienos institucijos e, turimą sistemą. Ir e, toje sistemoje orientuojamas į kitų ES institucijų taikomą sistemą. Taigi pirmiausia savo iškilme klausimą, kam reikalingos šios laik, perinamo laikotarpio pašalpos. Na ir tikslas, mm, tarkim, jeigu pasibaigia tarnybos laikotarpis, jų dėka išvengima finansinio netikrumo. Na, tai minima ir e, pačiuose teisinėse, teisės aktuose, kurių pagrindų skiriama šios pašalpos. Be to, diskutuojant ir su institucijų atstovais, buvo paminėta, jog yra e, siekiama tokiu būdu išvengti interesų konfliktų. Tai bus užtikrinta, kad pasibaigus tarnybos laikotarpiai ankstesnis institucijų darbuotojas neprivalo e, ieškoti įsidarbinimo tose srityse, kuriuose jam gali kilti interesų konfliktų. Na, tai susir su pačia perimo laikotarpio pašalpų e, istorija, ypač tarny, tarybos darbuotojai e, mums padėjo nušviesdami, e, kai buvo m, parengtas pirmosios perimo laikotarpio pašalpų koncepcijos. Šį matote nuotrauką iš 54 metų e, ir Europos plieno ir anglies. E, Bendrijos darbuotojai pagal sutartis turėjo dirbti po trejus metus, toks buvo numatytas laikotarpis, ir po to trims, trims metams po tarnybos laikotarpio pabaigos jiems buvo mokamos pašalpos. Dabar e, pasigilinsime į tuos du klausimus. E, kas, numa, e, kas numatyta atitinkamoje literatūroje apie, pažiūrėjau, e, interesų konfliktus. Taip, labas rytas. Prieš e, atsakant į šios klausimus noriu pasidalinti bendro pobūdžio pastabomis. Iš tiesų, mes čia kalbame apie apribojimus, kurie taikomi nuo 51 metų ir jie taikomi laikotarpiai po tarnybos pabaigos. Taigi, nuo 61 metų skiriamos laik, perinimo laikotarpio pašalpos, Taigi vienas pašalpų skiriam, tipas skirimas jau 55 metus, o kitas 71 metus. Ir kaip mokslininkas, rengdama šį tyrimą, pastebėjau štai ką, kad e, e, mes rengdami tokius tyrimus daug sužinome apie politikus ir ypač krenta akis e, politikos menybės, institucijų sąranga, politiniai konfliktai. Mums tai daro didžiulį įspūdį. Tačiau po to, kai jau jie pasitraukė nuo didžiosios scenos, beveik nieko apie juos nebežinome, nes faktiškai beveik nėra informacijos apie tai, ką veikia politikai pasitraukę iš tarnybų institucijose. Būtent tai krenta į akis. Ir šio tyrimo kontekste tai reikia susijęti su kitu fenomenu. Tai yra tas pats pasakytina ir apie perinamą laikotarpio pašalpas. Mes neradome nei vieno tyrimo ir ypač nei vieno palyginamo tyrimo, kuris tiesiog neegzistuoja, skirto perimojo laikotarpio pašalpoms. Taigi e, nėra jokių tyrimų, kurių tikslas įsiaiškinti perimojo laikotarpio pašalpų veiksmingumą. Šias rytėje nėra jokių tyrimų, bet taip pat nėra ištirtas ir poreikis skirti perimamojo laikotarpio pašalpas. Akademinių tyrimų kontekste e, egzistuoja tik vienas bendro pobūdžio sutarimas. Tai yra ekspertų nuomonė, tokios pašalpos yra teisėtos. Nes šiuo metu e, politikai dirbantis institucijose pilno titu, taigi ir jiems skirti kompensacijų už sunkų darbą, juolab, kad e, politikams nėra mokamos bedarbio išmokos. Na ir dėl šios priežasties e, teisėta mokėti tokias perėminamojo laikotarpio pašupas. Tačiau čia kyla problema. Tai yra, jau 2016 tai yra pirmųjų reglamentų, kuriais nustatomos e, perinimo laikotarpio pašalbos, tikslas yra kompensuoti politikus už atsirandantį finansinį netikrumą išėjus iš tarnybos. Tai tik tikslas yra mokėti tiems asmenims, E, finansinio nestabilumo laiku, neiškumo laiku. Šioje srityje atlikti moksliniai tyrimai, jie nėra platus mastas, tačiau prieita išvados, kad šiuo metu beveik nėra jokių įrodymų, kurie paremtų šį tikslą, šį argumentą. Nes tik labai nedaug politikų patiria finansinių sungumų ir e, nepritekliaus laikotarpis. Taigi e, pačios tokios pašalpos yra teisėtos. Tačiau problema yra tai, nėra įrodymų, jog e, pagristi argumentai, kurie įtvirtinti teisės aktuose, kuriais remiantis rem, e, mokamos tokios perinamo laikotarpio pašalpos. Taigi, manau, kad ateityje, artimoje ateityje, reikės atkreipti dėmesį į dvi subtiles problemas. Pirmiausia, tai visas teisinis pagrindas, kurį turime, nesiriame faktais ir įrodymais. Jeigu norit, galima netgi teikti, kad jis nepagristas, neteisėtas. O be to yra ir papildomų taisyklių šiame kontekste pagal kurias tie pareigūnai išėję iš tarnybos turi teisę į e, perinamojo laikotarpio pašalpas, net ir tais atvejais, jeigu jau jie įsidarbino privačiame sektorėje. Tai yra problemiška, nes mūsų galva e, anksčiau ir vėliau e, visuomenė ir kritiškos medijos nuspręs e, į, įvertinti šį dalyką ir mm, tai bus pretekstas kritikuoti politikus, kad jie čia apsitarnauja patys į savo kišenę. Taigi, manau, kad yra poreikis peržiūrėti šį teisinį pagrindą ir užtikrinti, jog jis būtų grindžiamas faktais ir įrodymais. Nes mūsų galva E, dabartiniai argumentai, faktai yra iš tiesų labai problemiški. Dėkui, Kristofai. Na ir dar toliau tęsiu tyrimo apžvalgą. Kitas dalykas, tai kas turi teisę į tokias perinamo laikotarpio pašalpas, matote uh, lentelę, matote, kiek uh, yra narių e, ir tarp būsų tarnautojų, kurie turi teisę, tai yra ir parlamento nariai, didžioji dalis, tačiau taip pat ir teisingumo teismo e, teisėjai, generaliniai advokatai, komisijos nariai, 28 e, Europos auditorumų nariai. O taip pat kai kurių kitų institucijų buvusiai tarnautai, kaip pat pavyzdžiui Europos ombudsmeno tarnybos ar Europos domenų apsaugos pareigūnų tarnybos tarnautojai, arba Europos investicijų ir Europos centrinio banko e, struktūrų buvusiai darbuotojai. E, kiek galioja tokia teisė iš šias pašalpas. 16 metais, kaip minėjau, vyko svarbas reformas ir vienas iš esminių e, pokyčių tai yra maksimalios pašalpų skirimo trukmės sutrumpinimas. Juoda spalva uh, matote e, maksimalę pašalpų mokėjimo trukmę įvairiose institucijose prieš ir po reformų. O raudonai e, nurodyta, kiek galioja įsidarbinimo pribojimai buvusiems pareigūnams. Du svarbus dalykai e, yra skirtumų E, trukmės skirtumų priklausomai nuo institucijos, jie dabar šiek tiek sutrumpinti, e, kaip Europos centrinėme banke 36 mėnesiai, kitur dabar jie trump, tai sutrumpinta iki 24 mėnesių. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad nesiejama pašalpų e, mokėjimo trukmė ir apribojimo užsidimti tam tikrą profesinę veiklą po tarnybos pabaigos ir to pribojimų trukmės. Pavyzdžiui, kai kur Europos centrinėme banke, Europos investicijų banke, e, o taip pat ir komisijos e, pareigūnams, e, vadovų tarybos pareigūnams taikoma apribojimų trukmė nesutampa su pašalpų mokėjimo, mokėjimo trukme. Pavyzdžiui, kai kur yra 36 mėnesiai, kai galioja uh, um, apribojimai profesijai, tačiau tik 24 mėnesius mokamos pašalpos. Taigi, um, čia pateikta um, pavyzdys, tarkim, um, jeigu darbuotojas dirba parlamente penkis metus, pavyzdžiui, Tai reiškia, kad per šešis mėnesius bus mokama 50 tūkstančių eurų, kai kur kitos institucijos nuo 30 tūkstančių iki 20 tūkstančių e, sviruoti sama, suma, kuri bus mokama per du, dviejus metus. Ir kaip tai atsiliepia bendram biudžetui, mėlynas spalva matote parlamento e, biudžetą, raudoną komisijos biudžetą, tyrime nurodyti duomenis ir iš kitų ES institucijų, tos vertikalios juodos linijos, tai pažymi e, parlamento rinkimus ir komisijos kolegijos atnaujinimo metus. Kaip matote, e, iš karto po rinkimų ar komisijos perrinkimo gerokai šoktelna mokamų pašalpų e, skaičius. Ir pavyzdžiui, po pastarųjų parlamento rinkimų 50 tūkstančių šoktelėjo ta kreivė. Na ir kas e, vyksta po to, kai jau skiriamos šios pašalpos, taigi pagal tvarką. Um, toks buvęs darbuotojas turi palaikyti ryšius su savo buvusią instituciją ir informuoti apie e, savo užimtumo situaciją, nes tai gali atsiliepti pašalpų paskaičiavimui. Na ir pavyzdžiui, kalbant apie parlamentą, tai jeigu buvęs e, e, parlamento narys įsidirba kitose institucijose ar viešose tarnybose, tai vėlgi priklausomai nuo sistemos ypatumų, Yra skirtumo, tačiau e, mažinamas pašalpas, tarkim, jeigu e, buvęs darbuotojas įsidarbina privačiame sektorėje, o dėl kitų institucijų, tarkim, e, pasibaigus tarnybos laikotarpiu įvairiose institucijose, tai tuomet paskaičiant pašalpas atsižvelgiama į tą faktą, kad jis galbūt įsidarbinęs yra uh, E, mokamame darbe viešame ir privačiame sektoriuje. Na, o e, toliau tyrime e, nušviesta padėtis kitose valstybės narėse bei tarptautinėse organizacijose ir nušviesta jų praktika, skiriant perinamą laikotarpį pašalpas iš kai kurios praktikos galbūt galima pasisemti įkvėpimo ir tiesiog pasidalinsiu keliais pavyzdžiais, kurie iliustruoja tokią praktiką, pažiūrėjau, Ispanijoje ir Kanadoje. Yra aiškiai susijėtos perinamo laikotarpio pašalpos su apribojimais užsimti tam tikrą profesinę veiklą. O, pavyzdžiui, Belgijoje, Junktinėje karalystėje, Šveicarijoje numatyta, kad jeigu buvęs pareigūnas atsistatydina savanoriškai, automatiškai nustoja galioti perinamasis laikotarpis, taigi ir aiškus ryšys, aiškus ryšys tarp to, kokiamis sąlygomis jis išeina iš darbo, toliau e, Švedija ir Norvegija e, pašalpos aiškiai siemos su jo poreikiais, pažiūrėjau, Švedija numatytas amžiaus kriterijus, e, kitose šalyse nenumatyt tas e, nuodugnus, nu nu, nu, nu, numatyta nuodugni priežiūra, stebėsena, nes yra vienas mokėjimas pasibaigus tarnybos laikotarpiai. Mm, Niderlanduose yra e, rimtų paskatų buvusiam tarnautojui ieškoti naujo įsidarinimo, o kitur e, pašalpos nustojamas mokėti, nustojamas mokėti automatiškai, nepriklausomai ar asmuo įsidarbino ar ne. Vėlgi įdomi sistema yra Ispanijoje. Sist norint išspręsti problemas, susijęs dėl to, kad buvęs pareigūnas turi informuoti apie kitusią savo situaciją, įsidarbinę ir taip toliau gali būti daromas uh, klaidos, taigi socialinės apsaugos institucijos sistema turi informuoti apie buvusio pareigūno pasikeisusią užimtumo padėtį. Jeigu kalbėtume apie rekomendacijas, kalbėsiu trumpai. Pirmoji išvada yra štai kokia, kad e, teisė yra pakankamai fragmentiška ir labai sunku yra, ką nors konkretus pasakyti, kadangi yra skirtumai tarp išmokų, tarp jų trukmės ir labai sunku paaiškinti, kodėl tos išmokos yra tokios skirtumos, skirtingos. Pavyzdžiui, taryboje šita teisė yra sutrumpinima, jeigu yra įmamasi kito verslo, kitos veiklos privačioje srityje, pavyzdžiui, parlamente tos išmokos tęsimos ir toliau. Todėl reikėtų suvienodinti šitas sąlygas. Mums labai svarbiausia sukurti tokias sąlygas, reikalavimus, kurie yra pagrysti faktais kad būtų daugiau e, e, konkretumo, kadangi kol kas nieko neatsakoma į klausimą, kaip laikinojo perinamojo laikotarpio išmokos yra susijusios su galimu interesų konfliktu. Ar tiesiog e, reikėtų šitas išmokas esant konflikto grėsmiai mažinti ar didinti. Taigi kol kas ta reguliavimo bazė yra visiškai nestabili. Taip pat mūsų manimų būtų verta pagalvoti apie inovatyvus metodus. Kai kuriuose valstybėse pastebėjome, kad pereinamojo laikotarpio išmokos yra skirtos kaip paskait, paskata imtis naujos veiklos. Ir tik tuo metu, kai yra poreikis, yra mokomos tokios pernamo laikotarpio išmokos, o jas nutraukiant po tam tikro laikotarpio, kuriame tam tikra paskata ieškoti kitos veiklos, o aukšto lygio politikams manyčiau, kad palikus savo postą, laikas gali veikti apskritai e, neigiamai, todėl e, konsultavimas taip pat e, tam tikros, tikras rekomendacinis priežiūros darbas galėtų būti tolesnė veikla ir todėl mums reikėtų pagalvoti apie nebūtinai materialaus pobūdžio paskatas. Kita vertus, ar buvę tarnautojai turėtų gauti tas išmokas arba pašalmas, jeigu jie patys atsisako savo pareigų. tai taip pat yra pakankamai probleminis klausimas. Ir kadangi daug laiko neturime, norėčiau pasakyti, kad mes turėtume galbūt grįžti prie 51 metų, kai buvo numatyti apribojimai imtis veiklos ir susijęjant šitą laikotarpį su išmokos trukme. Aš manyčiau, kad reikėtų grįžti prie šito laikotarpio ir taip pat sustiprinti šitų išmokų stebėseną. Kai mes diskutavome šiais klausimais su kitomis institucijomis, supratome, kad labai svarbu palaikyti ryšį su buvusiais ES institucijų tarnautojais ir tai vyksta, atrodo, neblogai, tačiau vis dėlto yra pakankamai daug klaidų. Šiuo metu yra numatyta galimybė tiesiog nurodyti šitas e, pajamas mokesčių deklaracijoje. Dėkuoju. Laukime klausimų, komentarų. Ačiū, iš tikrųjų labai įdomu. O, nedaug pinigų, bet naudos daugybė. Iš karto norėčiau paklausti. Jūs kalbėjote apie politikus ir tarnautojus bendrame kontekste. 16 metų reglamentas, į jį patenka ir rinkti, rinkti asmenys ir taip pat e, tarnautojai. Vokietijoje labai griežtai atskiriamos šitas kategorijos. Kodėl jūs plakėte jas į krūvą? Mes ataskaitoje norėjome kuo daugiau aiškumo ir Žinoma, mes atskiruose skyriuose suformulavome atskirus e, reikalavimus, tačiau čia šioje prezentacijoje mes pristatėme bendrą vaizdą iš tikrųjų. Šioje ataskaitoje yra normos, normai skirtumai tarp Europos parlamentarams tenkančių išmokų ir kitų institucijų tarnautojų. E, e, tie skirtumai išryškinami ir mokslo literatūroje, iš tikrųjų jie egzistuoja, tačiau šioje prezentacijoje aš juos suplakiau į vieną. Žinoma, galima gauti atskirą informaciją apie parlamentarus ir mm, kitų institucijų tarnautojus. Pėtelė. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti parlamento politikos departamento atstovams polit... Blomayer ir Demke už tai, kad pateikė labai įdomią išsame šitos e, problemos apžvalgą. Iš tikrųjų, mes pačiu laiku ėmėmės šito klausimu, kadangi kai kalbame apie demokratinę valdyseną, apie ES skaidrumą, apie biudžeto lėšų tinkamą naudojimą, iš tikrųjų mes kalbame apie tai, kaip mus mato ES piliečiai. Perinamojo laikotarpio išmokos e, parlamentarams, komisijos nariams, auditorumų, darbuotojams, investicijų bankų darbuotojams visiems, kas yra dirbę ES institucijoje, yra labai svarbus aspektas. Tuo labiau, kad praeitie buvę nemažai atvejų, kai buvęs ES pareigūnas ėmėsi kitos veiklos ir jam toliau buvo tęsiamos išmokos iš ES biudžeto kaip laikinojo laikotarpio išmokos. Mes turime įsigilinti į teisinius pagrindus ir taip pat valstybių narių teisės aktus, kad galėtume įsitikinti šių išmokų teisėtumu. Šitos išmokos teisėtai yra pagrystos, tačiau sąlygos suformuotos labai aptakiai. iš tikrųjų yra pa, e, tiesiog pasikliaujama pašalpos gavėjo patikimu, patikinimu, kad jisai laikysis taisyklių. Be to, manyčiau, kad gaunant šitas e, išmokas taip pat gali būti tam tikrų netikslumų ir klaidų iš šios informacijos supratau, kad atsirado poreikis e, reformuoti šitą sistemą, pasitelkiant faktus, harmonizuoti visų ES tarnautojų, kuriems yra mokomos laikinojo pernamo laikotarpio išmokos e, mokėjimo sąlygos. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie tikslą ir apie sąlygas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad dabar gavus šitą tyrimą, turint omenyje, kad tai yra pirmasis akademinis darbas šią temą, o kadangi jisai jau yra atliktas, tai reikėtų juo jį pasitelkti į pagalbą, galvoti į priekį ir mąstyti, kaip pakeisti sistemą. Reikia vadovautis faktais. Ir kai juos pasitelksime domen, gali iškilti įdomių dalykų. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad pernaimo laikotarpio išmokos neturėtų būti paskata nebedirbti toliau jos priešingai turėtų paakinti, paraginti buvusius ES institucijų darba, tarnautojus imtis kitos veiklos. Ir žinoma, labai svarbu, kad šitos išmokos būtų kuo aiškesnės, konkretesnės. Labai malonu, kad šioje, šiame tyrimė yra pateikiama išsamios informacijos, e, statistinės medžiagos apie šio pobūdžio išmokas ir aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie e, raginimą komisijai pateikti siūlymą apie savo šios problemos matymą, Galbūt komisija pasakys, ar ji ketina kaip nors keisti šitą sistemą, tuo labiau, kad šiame tyrimė yra pateikiamos labai konkrečios rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių. Ja, Jeigu norėtumėte sureaguoti, tai suteikčiau Jums tokią galimybę. Mes norėtume pabrėžti Kristof Fasdemke e, atkreipė taip pat į tai dėmesį, kad būtina vadovautis faktais. Tačiau dabar galime pasiremti taip pat skirtingose valstybėse narėse sukauptą patirtimi tose šalise, kurios reformavo teigiamą linkme laikinųjų perinamųjų išmokų sistemą. Tačiau taip pat turime atsižvelgti ir į tokius pasiūlymus, kurias minėjo panas Demkė, tai yra mokymus finansinių išmokų pakeitimą mokymais, konsultacijomis, siekiant kuo greičiau buvusius e, oficialius pareigūnus e, gražinti į darbo rinką. E, šios aspektus reikia sužvelgti, kuriant bet kokią naują institucijų sistemą. Norėčiau iš karto steigti galimybę komisijai pristatyti savo pozicijai Noriu pasisveikinti su e, PMO žmogiškų išteklių ir generalinio sekretariato atstovais komisijos. Norėčiau jūsų paprašyti paaiškinti, kokiu mastu parlamentas dalyvavo šioje rengiant e, šį reglamentą. Aš bent jau pati nieko apie jį nežinau. Pas Limneris, prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Čia mes susidurime su išskirtinė situacija. 2016 metų tarybos reglamentas yra grindžiamas ta sutarties nuostata, pagal kurią komisija neturi iniciatyvos teisę. Tai yra reglamentas, kurį patvirtina taryba savo iniciatyva, nesikonsultavusi nei su komisija, nei su Europos parlamentu. Manau, kad e, tokiu būdu visiškai atsakysiu arba būsiu atsakęs į pastarąjį jūsų klausimą. Ir kalbant e, apie teisinį pagrindą ir teisinės priemonės, tai jūs geriau nei mes išmanote procedūras ir su teisiniu pagrindu susijusius aspektus. Dar būtų komentarų šio tyrimo. Visi nudelbė akis į žemę Kolega Savarma, žinau, kad ši tema bus įdomi, tačiau aš kelis kartus perskaičiau šį tyrimą atidžiai ir tikrai nesu nustebęs tą reakciją, tačiau iš tiesų turiu pasakyti, kad turėjau žinoti, tačiau kalbu turbūt kelių šimtų milijonų žmonių vardu, teikdamas, kad ta situacija yra neįtikėtina. Aš nenoriu kaltinti komisijos, nes tai ne komisijos kaltė jokių būdų, tačiau jei teisingai suprantu, tai mes čia apskritai nieko negalime padaryti, kad pakeistume situaciją. Ne vienas iš sėdinčių šioje salėje arba Berlamono pastate arba apskritai kur nors kitur nieko negali pakeisti. Kitaip tariant, aš tikiuosi, kad daugiau nei penki žmonės dabar klausosi tiesioginės transliacijos šio posėdžio, nes padėtis iš tiesų yra neįtikėtina, nes jeigu e, toks yra atsakymas, e, kurį išgirdome šiandien mūsų klausimą, tai tebūnie, tačiau iš tiesų man būtų įdomu išgirsti žurnalistų klausimus dėl šio tyrimo ir e, mes e, norėjome iškelti klausimą į dienos šviesą, tą padarėme, tačiau atsakymas yra toks, kad nieko negalime pakeisti. Gerai, kad 2016 buvo peržiūrėta ta e, perinamų išmokų sistema, e, bent jau sumažinus laikotarpį tų išmokų mokėjimų nuo 306 iki 24 mėnesių ir e, e, taip pat šiek tiek bandant. E, sugriežtinti kontrolę, galbūt nesugriežtinti, tačiau bent aiškesnė ją padaryti. E, visuomeniai. Tačiau visos sistemos spragos, kurios e, yra minimos šiame tyrimė, e, šiandien negali būti e, užpildytos, dėl to, kad mes nieko negalime pakeisti. Ar galbūt aš ką nors netaip supratau. Kolega Tarandas. Ačiū pana Blomajeriui ir kitiems, kurie atliko šį tikrai puikų tyrimą, svarbia tema. Aš norėčiau nepritarti visiškoms pesimistinėms pono savarmos nuotaikoms. 500 milijonų žmonių akivaizdoje mes tikrai galime kažką pakeisti ir tai yra pirmas žingsnis. Mes galime pasiūlyti kai kurias permainas, jas svarstyti. Svarbiausia kliūtis mūsų kelyje yra e, susijusi su tuo vadinamoju džentelmenų susitarimu, o mano kalba reiškia, kad e, viena institucija nesikišo į kitos institucijos reikalus arba savo nosies nekišo. Taigi, matydamas tuos džentelmenus, aš kažkaip pradedu bijoti, tiksliau, nematydamas tų džentelmenų, aš pradedu bijoti apie jų egzistavimą arba bent jau jų norą pasirodyti viešai. Taigi mes turėtume galbūt e, pakeisti e, Europos parlamente atitinkamą tvarką e, ir po to jau turėtume tam tikrą moralinį pagrindą kalbėti su kitomis institucijomis, komisija, auditorumais ir taip toliau. Du pavyzdžius noriu pateikti, kurie iš tiesų yra jokingi ir galbūt ponas Sarvamai taip pat nenorėtų paaiškinti žurnalistams. Pavyzdžiui, neseniai Estijoje mes išsirinkome prezidentą valstybės vadovą, kuris buvo anksčiau auditorumų narys narė tiksliau. Ir kaip buvo minėta, ji šešerius metus gaus pereinamasias išmokas tam, kad e, tai būtų tam tikra kompensacija palyginti su tuo atlyginimu, kurį gauna būdama skurdžios šalies prezidente. Tačiau aš vis tik tai manau, kad e, valstybės vadovo pareigos yra rimtas darbas ir tos išmokos, jie turėtų būti nustotos e, mokėti nedelsint. Kitas pavyzdys. Komisijos nariai. Taisyklė yra tokia, kad e, per tą vadinamą perinamą laikotarpį atšilimo ar atšalimo, nežinau kaip jis vadinamas, tai beveik e, procesai tie patys kaip ir brandalinėme reaktoriuje. Ir jeigu buvęs komisijos narys e, negali dirbti, užimti jokių pareigų oficialių privačioje įmonėje, nebent jis deklaruotų oficialiai, kokias pajamas gauna ir ta suma būtų išskaičiuota iš perinamo laikotarpio išmokas. Kiek žinau, daugelis komisijos narių, ypač iš rytų Europos valstybių narių, nedeklaruoja e, to savo papildomą įsidarbinimo ir jeigu e, Europos parlamento nariai jų to paklausė, tai jie nesitikė atsakyti iš šios klausimus. Ir galbūt čia nekalbame apie, apie labai didelės sumas, tačiau nepaisant to, taisyklės, kurias komisija yra pati savo pasitvirtinusi, šiuo atveju yra laužomus. Teisės tarnyba man patarė iš klausimą iškelti parlamento konstitucijų reikalų komitete jam, tačiau vadovavo buvusi komisijos narė ir ignoravo šį prašymą ir vis dar ignoruoja. Tai yra dar vienas pavyzdys to, kaip mes Europos parlamentas neturėtume elgtis, mes neturėtume ignoruoti šių reiškinių, taip jie yra gėdingi, tačiau patirkime vieną kartą tą gėdą ir sutvarkykime visus reikalus galų gale. Ir e, kadangi aš nesu toks pesimistas kaip ponas Sarvama, taip tai yra iš tiesų Heraklio darbas pakeisti nusistovėjusius įpročius. Tačiau noriu pagirti Europos parlamentą bent jau už vieną dalyką. Retai galime savimi didžiuotis, tačiau šiuo atveju galime, nes mūsų pernamo laikotarpio išmokos iš tiesų yra mokamos kiekvieną mėnesį, kol asmuo pradeda dirbti kitame darbe ir at, jau atsikrato to streso ir nusivylimą dėl to, kad buvo neišrinktas kitai kadencijai. Mano sename parlamente ši problema yra daug blogiau sprendžiama. Jeigu, pavyzdžiui, pasikeičia ministrų kabineto sudėtis ir ministrų kabineto narys grįžta dirbti į parlamentą, tai jiems yra išmokama bendra išmoka apskaičiuojant pusės valandos tikslumu ir tokiu būdu nepaliekama galimybė nuslėpti arba pasisavinti šių lėšų. Aš nenoriu komentuoti, iš tiesų tema ši mums yra labai įdomi ir po 2019 kovo Jungtinėje karalystėje manau, kad e, tikrai žiniasklaidoje labai daug dėmesio bus skiriama šioms pernamo laikotarpio išmokoms, e, kurios yra išmokomos Jungtinės karalystės Europos parlamentarams. Tyrimo autoriai minėjo, kad negalėjo pasiremti dideliu kiekiu duomenų ir, e, pavyzdžiui, aštuntojo puslapio antroje skaidrėje parašyta, kad e, yra įrodyta, kad perinamos išmokos yra naudojamos skirtingiams tikslams, tačiau ne tam, kad e, užtikrintų finansinį saugumą. Noriu pasakyti, kad kai kurie parlamento nariai, kurie nebuvo perinkti, iš tiesų dabar susiduria su problemomis ieškodami darbo ir įsivaizduokite, e, į kokią finansų požiūrį užtikrintą situaciją gali patekti jų šeimos. Ir e, mes čia dirbame pagal penkerių metų darbo sutartis, nepamirškime to. Dar vienas dalykas, vertindami skaičius, kurie pateikti kitose puslapiuose, palyginti su kitomis institucijomis, mūsų perinamosios išmokos nėra mokamos taip ilgai, tačiau vertinant skaičius, tai tos sumos taip pat nėra tokios didelės, taigi aš manau, kad e, mes galbūt daugiau dėmesio turėtume skirti kitoms institucijoms, tarnyboms ir jų e, oficialiems pareigūnams. Tačiau bet kokiu atveju su išvadomis turėtume labai neskubėti. Pirmininkė. Pirmiausia, mes turime užtikrinti visapusišką perimo laikotarpio išmokų užskaitą. Pirmas klausimas, kam apskritai reikalingas tas perimosios išmokos, na tai yra pakankamai radikalus klausimas, tačiau jeigu jo atsisakome, turime aiškiai pasakyti, kad nesvarbu, kokio pobūdžio darbiniai santykiai atsirastų po to, ar e, viešojo, ar privataus pobūdžio reikėtų taikyti užskaitą. Europos Sąjungoje užskaitą netaikoma, Vokietijoje to tarpu yra atitinkamas įstatymas dėl užskaitos, turime nepamiršti ir pensinių įmokų, nes e, čia kalbame apie žmonės, kurie 340 metų užėmė viešasias pareigas ir po to nebeturi teisės į senatvės pensiją. Taigi turime užtikrinti tą užskaitą ir e, tai yra pas mažiausias dalykas. E, taigi aš labai džiugiuosi, kad komisijos atstovų turime tris. Aš tai įsidėmėsiu ir pasižymėsiu. Ši istorija iš tiesų labai kenkia ES reputacijai. Ir tikrai e, negalime tikėtis, kad niekas apie tai nesužinos. Taigi noriu paklausti, kodėl viskas buvo būtent taip padaryta, kodėl nebuvo bandoma ieškoti bendro sprendimo, taip pat ir su parlamentu, tam, kad po to būtų galima, aiškiai, pasakyti, kad štai mes priėmėme sprendimą dėl vienos ar kitos priežasties. Iš tiesų manau, kad e, procedūra buvo pasirinkta visiškai netinkama, teisinis pagrindas vienoks ar kitoks. Na, man e, šis modelis apskaitai yra visiškai nepriimtinas. Aš manau, kad ši procedūra e, yra žalinga Europos Sąjungai, jos įvaizdžiui ir tikrai galime tikėtis atinkamų padarinių. Mane jau dabar E, nervina ta informacija, kurią visi peskais laikraštis apie tai, kad aš gausiu 300 tūkstančių eurų perinamosios išmokos. Tikrai nemanau, kad mes turėtume taiksis tokią situaciją. Na, ponas Lindenis dabar pagaliau susimylėjo. Prašau. Er Dėkuoju, sutartis yra tokia, kokia yra. Komisija kaip institucinė pateikė pasiūlymą ir komisija kaip institucija ne, nepašventinu nei vieno e, pasiūlymo ar pasiūlymo projekto, kuris po to jau pasiektų tarybą. Taigi sunku sutikti su priekaištu, kad komisija čia kažką bando nuslėpti, bando užkirsti kelią skaidrumui. Tada norėčiau paklausti, e, kas taryboje kalkininkas? Koks tai tarybos? Na, dabar negaliu konkrečiai pasakyti, kokios yra procedūros taryboje. Aš manau, kad tai e, iš esmės susiję ir su pirmininkavimu kaita. Na ir po to veikiausiai darbo grupėse taryboje įvyko diskusijos ir po to buvo imtasi in iniciatyvas. Turime prašymą. Norėtume e, dabar pasikviesti tuos asmenys, kurie patikė tą pasiūlymą. Taigi, gal komisija čia galėtų padėti, nes labai norėtųsi nu, nustatyti, kas čia kaltininkai ir juos pasikviesti. Pasižymėjau šį jūsų pagėdavimą ir e, duosiu atsakymą. Dar papildysiu štai, ką komisija ėmėsi kitos iniciatyvos, tai yra elgesio, tai yra komisaro elgesio kodekso reforma. Ir pirmininkas Junkeris, kalbėdamas apie padėtį ES rugsėjo mėnesį, informavo apie tą reformą. Ji dabar yra patvirtinta komisija ir laukiame parlamento pozicijos. Na ir vienas iš esminių pokyčių tai yra dabar komisarams pratestas laikotarpis po tarnybos nuo 18 iki 24 mėnesių, o pirmininkui e, trijiems metams. Taigi toje srityje, kur komisija turėjo galimybės imtis veiksmų, jie ėmėsi iniciatyvos ir atitinkamai konsultavosi ir su parlamentu. Taip, sutinku. E, mes teikime nemažai pasiūlymų dėl to, kaip gerinti padėtį. Dar norėčiau suteikti žodį ir pilietinės visuomenės atstovui išimties tvarka, kadangi e, labai svarbi tema Transparency International. Prašau. Dėkoju. Dėkoju ir už kvietimą, ir už galimybę įsilieti į šias diskusijas. E, žvelgiant iš Transparency International, uh, perspektyvos labai svarbu išvengti interesų konfliktų, kai mm, buvusieji tarnautojai baigia savo tarnybą ir yra perinamame laikotarpė prieš perinant į kitas pareigas. Sausio mėnesį paviešiname tyrimą, jame įvertiname tolimesnes mm, parlamento narių ir komisijos pareigūnų Mm, karjeras, pabaigus savo tarnybą, iš viso vertiname apie 500 biografijų ir apie trečdalis iš jų ir toliau liko uh, kažkokiose e, viešose institucijose, perėmė įvairias pozicijas, mm, dalis iš jų iš viso pasitraukė iš e, viešo sektorius, apie juos tiesiog gal negavome informacijos, o trečdalis įsidarbino kitur. Uh, Taigi apie 30 procentų buvusių parlamento narių e, dabar jau dirba įvairiose e, registruotose lobistinėse registracijos, registruotose ES lobistinių organizacijų registre. Taigi matome čia tam tikrą sisteminį dalyką, kai tikrai gali kilti interesų konfliktai pasitraukus iš pareigų, numatytas e, perinamasis laikotarpis, e, iš pabaigus tarnybos laikotarpį, tačiau nenumatyti profesiniai pribodimai parlamento buvusiems nariams. E, ypač tai sudėtingas dalykas, ypač turint galvoje, kad buvusiems parlamento tarnautojams, parlamento tarnybų darbuotojams taikomi profesiniai apribojimai pasitraukus iš pareigų. Šių metų sausio mėnesį įsigaliojo nauja tvarka ir buvusieji parlamento nariai e, baigė kadenciją, turi informuoti apie naują profesinę veiklą, įsidarbinus, tačiau nelabai aišku, kaip tai atrodo praktikoje ir ar įtiekta atitinkama informavimo sistema. Mūsų galva esminis dalykas yra štai koks Tiesą sakant, bandėme išsiaiškinti ir atsiranda e, interesų konfliktas, jeigu buvęs e, tarnautas ar parlamento narys e, eina dirbti tą sektorių, kuris anksčiau reguliavo. Tai reiškia, reikia nepriklausomos etikos ir tai pasakytina apie visas ES institucijas. Deja, šiuo metu pačios institucijos nusistato tvarką dėl perinamo laikotarpio pašalpų ir laikotarpio po tarnybos ir atrodo neižvelgia dėl to jokių etnio pobūdžio etinio problidžio problemų. Taigi, e, atrodo, komisija taip pat e, nesirūpina dėl to, ar buvę komisijos nariai gali pradėti kažkokią naują veiklą ar ne. Na, parlamente atrodo panaši padėtis. Turime tarptautinių pavyzdžių, jie nurodyti tyrime ir iš to galima pasisemti įkvėpimo, um, nustatant naują tvarką. Atkreipsiu dėmesį Kanados pavyzdį ir ten numatyta, kad buvęs tarnautojas negali uh, po tarnybos e, pabaigos pakeisti pusių ir taip užkirtamas kelias uh, tokiams situacijams, kaip kad pavyzdžiui Vokietijoje, nes buvęs ankstesnis Vokietijos kancleris pasitraukęs iš pareigų, e, perina, tai yra eidamas kanclerio pareigas, jis patvirtino e, dujotikio tiesimo projektą, o po to pasitraukęs iš pareigų jau perėjo į atitinkamos įmonės vykdančios šį projektą e, priežiūros, tai yra valdyba. Taigi, e, suprantu, kad reikia keisti dabartinę patirtį, tačiau kai kalbame apie e, nario įstatus, tai e, taip. Taigi arba per įstatus, arba per darbo tvarkos taisyklės geriausia būtų taisyti padėtį. Šiuo metu parlamente sistemoje numatyta, kad perinamojo laikotarpio trukmė yra siejama su uh, pereinamojo laikotarpio trukmę. Aš manau, kad kitos institucijos turėtų taip pat perimti šią praktiką. Na ir jeigu buvęs parlamento narys ar tarnautas pereina į e, privatų sektorių, įsidarbina tenais, tai e, taip pat turėtų būti kažkaip išskaičiuota iš perinamo laikotarpio. Dėkoju. Dėkoju. Na. Mm, man rodos, po paskutinių rinkimų buvo nustatyta nauja tvarka, dėl to, kaip paskaičiuojamos perinamojo laikotarpio pašalpos komisarams ar uh, buvusiems parlamento nariams. Tačiau kitas dalykas, e, e, kas nutinka valstybėse narėse, kaip ten yra paskaičiuojami Europos skiriami pinigai pašalpoms, dėja dar neįvertintas šis aspektas, taigi mums lieka nemažai užduočių. Kolega Samama, norėtumėte gal sureaguoti į tyrimo rezultatus ar į tai, kas čia nuskambėjo? Taip, dėkoju labai trumpai. Aš taip pat sutinku dėl to, kad anksčiau ir vėliau, e, kad e, tokį reglamentavimą tam tikri aspektai neigiamai atsilieps buvusiems darbuotojams ir tarnautojams. Tai, na taip, šiaip kaip ir labai nesidomama tomis perinamą laikotarpio pašalpomis. Tačiau ateis kada nors toks metas, kai bus įvertintas šis aspektas ir bus uh, klausimą, ar tokie mokėjimai yra teisėti ir galiausiai tai bus penas kritikai. Esame dėl to visiškai tikri. O dėl finansinio nestabilumo, neiškumo, tai dar norėčiau pridurti štai ką. Aišku, yra politikų ar buvusių tarnautojų, kurie pasitraukė iš tarnybos susiturė su finansiniais sunkumais. Tiesa, šis klausimas yra labai menkai išanalizuoti, nes tai, aišku, labai siejasi su asmeninė sfera. Tačiau likščiol atliktose tyrimuose prieita išvados, jog e, tik labai nedidelis buvusių tarnautų ir parlamento narių skaičius susiduria su finansiniais sunkumais. Ir tokiems atvejams tyriame pasiūlyme rekomendacijų. Aišku, visuomet atsiras politikų, kurie susidurs su finansiniais sunkumais. Taigi, kodėl nemokėti perinamojo laikotarpio pašalpų tais atvejais, kai tai reikalinga? Kita vertus, sutinku, kad labai sudėtinga e, parengti um, tokį teisės aktą, e, kuris argumentuos, kad finansinių sunkumų atveju reikia mokėti perinamojo laikotarpio pašalpas. Kolega Sarba. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, keletas pastebėjimų pabaigai. Norėčiau iš tais pataisyti štai ką. E, labai retai tenka e, pataisyti, kaip sakė ponas e, Taran, čia ne pesimizmas, čia e, pasisakau ir tran, Transparency International adresu. Aš ne pesimistas, aš tiesiog um, e, esu labai nusivylęs. Na, kągi mes galime parlamente? Mes galime pataisyti 5 metų, 2005 metų sprendimą. Ir čia nėra kažkoks sudėtingas tikslusis mokslas. Aš nebejoju, kad e, piliečiai e, gali labai lengvai identifikuoti tas klaidas, kurias padarėme ir kurios tebe egzistuoja. Jeigu dienai praėjus po to, kai pasitraukiu iš šių pareigų ir iš karto išsidarbinu, man pavyksta įsidarbinti turint galvoje, kad galbūt manęs neperinks. Ir jeigu gaunu atlygį m, mm, už tą darbą iškart po rinkimų, tai kodėl tuomet man dar 7-8 mėnesius metus, nesvarbu kokia būtų ta trukmė, nepriklausomai nuo to, kiek tarnavau, kiek dirbau parlamente, kodėl man reikia mokėti. Šią problemą kaip ir galima išspręsti. Tačiau mane dar labiau liūdina štai kas. Tai kad trūksta skaidrumo tais atvejais, kai pavyzdžiui komisaras dirbo kelis mėnesius institucijoje ar kažkoks kitas tarnautojas dirbo kurio nors institucijoje metus, dviejus metus ir po to tas asmuo ir toliau gauna šimtus tūkstančius eurų, tam tikrais atvejais daugybė pinigų tai vėlgi kažkas kitas turės išspręsti šią problemą, kurią spręsti nėra taip jau sunku, ponė Vonai. Iš dalies sutinku su jumis ir tai susišaukė su tuo, ką aš sakiau. Taip, politikams e, nelengva kartais įsidarbinti, yra daug tai iliustruojančių pavyzdžių, todėl e, negalima čia vieno kurpalio visiems taikyti. Ir pavyzdžiui, Yra toks žinomas atvejs, kai aukštų e, lygio e, tarnautojas e, dviejus metus nesugeba įsidarbinti. Tai yra tokių pavyzdžių. Bet manau, svarbiausia yra vertinti teisinį pagrindą, jeigu yra spragų, jas užkaišyti tam, kad turėtume labai aišku faktais pagristą teisinį pagrindą. Dėkuoju. Atsiprašau, dar vienas sakinys, visiškai sutinku. Ne, taip ir man žinomi keli atvejai, kai tikrai buvo labai sudėtinga po tarnybos įsidarbinti ir net nebuvo mokomos bedarbio išmokos po kelių kadencijų parlamente. Taigi viskas susiveda individualius atvejus. Man svarbu štai kas. Mums reikia pačių geriausiųjų Na, kai kalba eina apie ES institucijų tarnautojus, tai gerai žinoma, kad nebuvo suinteresuotų kandidatų iš valstybių narių, nes atlyginimai nebuvo tokie patrauklus kaip nacionaliniu lygiu mokamos algos, turint galvoje, kad teks kelti gyventi į kitą šalį, bus šeimos persikėlimo problemų ir taip toliau. Taigi reikia atsižvelgti į visas pusės, jeigu norime pačių geriausių e, specialistų, darbuotojų, reikia pasiūlyti kiek įmanoma patrauklesnės sąlygas tam, kad juos pritrauktume, suinteresuotume. Iš šias, pritrauktume šias pozicijas tačiau esu įsitikinusi, kad viskas turi vykti skaidriai, visas ciklas turi būti skaidrus. Na ir pavyzdžiui, dabar atarime e, transporto paketą ir kalbame apie tai, kad reikia kontroliuoti kiekvieną sunkvežimą vairuotoją, reikia užtikrinti saugos patikras keliuose ir taip toliau. Tai turim galvoje visą tą darbą. Negaliu įsivaizduoti, kad e, šios gan, sudėti, gan paprastos procedūros atveju nepavyks užtikrinti, kad e, tos perinamojo laikotarpio pašalpos bus mokamos skaidriai ir sąžingai. Pirminkė, dėkoju. Taip, aš manau, dar reikės parengti darytinų uh, užduočių sąrašą, uh, Ir tikrai dar yra aspektų, kuriuos reikia kiek įmanoma skubiau reglamentuoti. Galbūt e, tiesiog reikėtų pasižiūrėti ir tai, ką numato įstatymai. O šiaip dėkoju už tyrimą, labai demus, dėkoju už jų pristatymą. Ir dabar siūlau perėti prie rytinės posėdžio dalies, paskutinio e, darbo tvarkės punkto. Tai yra. Mm, speciali ataskaita 15.2017-2016 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. To make uh, 2014-2020 cohesion. 2014 metų sams politikos išlaidos uh, yra uh, pristatomos pateikta pakeista forma pagal eksantės sąlygas ir rezultatus savo audito išvadose mes vertiname, ar sąlygos ir rezervas tinkamai panaudotas tam, kad <clears throat> per dabartinį programavimo laikotarpį mm, būtų gerai vykdoma sąjungos politika. Likdami auditą, jie vertiname valstybių narių pasirengimą pasinaudoti ES lėšomis programų laikotarpio pradžioje. Komisija vertindama saligiškumą ne visiškai atsižvelgia į kitą kontekstą, pavyzdžiui, Europinį semestrą, generalinio direktorato su, surinktą informaciją arba atskirą stebėsenos veiklą. Taip pat buvo šiek tiek sudėtinga vertinti valstybių narių atliktus savo vidinius vertinimus, siekiant išsiaiškinti, ar sąlygos yra išpildytos, nes labai daug erdvės buvo palikta interpretacijoms. Taip pat e, mūsų specialios taskos pavadinimas jau atitinkamai kalba apie šios problemas. Valstybės narės patvirtina kelius šimtus veiksmų planų, kad atitiktų visas nustatytas sąlygas, taigi iki 2016 pabaigos ne visos ataskaitos buvo pateiktos komisija nepasinaudojo galimybę sustabdyti mokėjimus arba nustoti finansuoti programas, nustačius, kad sąlygos nėra išpildytos. Komisija nėra sustabdžiusi jokių mokėjimų dar e, iki valstybių narių ataskaitų pateikimo dėl atitikimo nustatytoms sąlygoms. Taigi veiksmų programomis buvo siekiama geresnių rezultatų. Tai 6 procentai buvo lėšų skirta net ir tuo atveju, jeigu buvo nustatyta, kad pagrindinių principų nebuvo laikomasi. Bet kokie perkelimai bus vykdomi tarp atskirų valstybių narių viduje vykdomų e, veiklos e, programų ir o finansinių korekcijų suspendavimas nėra siejamas su kokiais nors konkrečiais programų rezultatais. Todėl mes e, Savo rekomendacijose siūloma po 20 metų parengti atskirus, atskiras gairias kiekvienai priemonė, jeigu tos priemonės ir toliau išliks. Taigi, jeigu bus toks sprendimas priimtas, tai bus galima tikėtis veiksmingesnio sąjungos politikos kontekste lėšų panaudojimo. Po 20 metų komisija turėtų ir toliau e, plėtoti e, saligiškumo priemonę, siekiant valstybėms narėms geriau pasirengti ES fondų panaudojimui, pažiūrėjau, išvengti dubliavimuose e, ir išlaikyti tik tai tas sąlygas, kurios yra naudingos politiniams tikslams pasiekti, taip pat užtikrinti nustatytų sąlygų atitikimą europiniam semestrui, nustatyti aiškius vertinimo kriterijus, siekiant pagerinti bendrą supratimą dėl to, kas turi būti pasiekta ir taip pat e, reikalauti, kad sąlygų būtų laikomasi besalgiškai per visą programinį laikotarpį. Kitas rekomendacijų rinkinys yra susijęs su e, rezultatų pasiekimu. Manome, kad komisija turi būti labiau orientuota į rezultatus vertindama veiklos programas. Komisija pirmiausiai turėtų e, <clears throat> svarstyti tam tikrus pasiūlymus, kurie yra grindžiami jau išmoktomis e, pamokomis, e, kuomet e, veiklos programos privalo aiškiai parodyti, ko ketina pasiekti naudodamasis papildomą finansavimą. Taip pat daugiau pasinaudoti tiesioginių rezultatų rodikliais na, ir peržiūrėti uh, sąlygas, kurios yra taikomas e, paramos teikimo suspendavimui ir e, koregavimui tam, kad būtų galima paprasčiau ir anksčiau spręsti su nepakankamais rezultatais susijusias problemas. Ačiū. Okay, thank you very much, uh, Madam Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, audito rūmų atstovai, Ponios ir ponai, komisija džiaugiasi šitą ataskaitą dėl papildomų sąlygų, kuri paskelbta praėjusią savaitę 14 ir 20 metų laikotarpį. Iš ankstinės sąlygos leidžia geriau leisti ES lėšas, geriau planuoti fondų panaudojimą. Šioje ataskaitoje rekomenduojama, kad šitos abi priemonės turėtų būti taikomos ir laikotarpyje po 20 metų. Komisija atsižvelgia į audito rūmų rekomendacijas, tačiau dėl jų mes kol kas negalime išsakyti savo nuomonės kol kas. Kalbant apie eksantės sąlygas, prielaidas kurios e, leistų užtikrinti sėkmingas investicijas. Sangudos politikos finansavimo srityje yra numatytos sąlygos, kurios leidžia naudoti struktūrinių fondų lėšomis ir šitos eksandės sąlygos turi turėti platesnį poveikį. Be kita ko, jos leido pagerinti bendrą investicinį klimą ES ir vidaus dokumente šių metų pavasarį paskelbtame yra numatyta, kad, kad kokį poveikį eksantės sąlygos atnešė. Ten konstatuojama, kad buvo įgyvendamos struktūrinės politikos reformos ir taip pat e, pasiekta pažangos įgyveninti rekomendacijas pagal atskiras valstybės narės e, Europos semestro kontekste. Yra pateikiamos bendros rekomendacijos, bet to ir rekomendacijos spręsti horizontales problemas. Kalbama apie viešuosius pirkimus, valstybės pagalbą ir numatytos 29 teminės prielaidos leidžiančios investuoti pagal atskiras politikos sritis. Trys ketvirtiečiai iš tų sąlygų buvo įgyvendintos jau tada, kai programos buvo patvirtintos. Kaip auditorumo atstovas pranešėjas minėjo, nei yra 700 e, veiksmų planų Tačiau e, jeigu šitose planuose nesilaikoma eksante sąlygų, tai yra pap pakankama priežastis neįgyvendinti šių programų ir planų. Artimiausių metų komisija parengs galutinę nuomonę dėl veiksmų planų finansavimo ar finansavimo sustabdymo. Dabartinės teisės mm, nuostatos yra numatytos techninės pagalbos teikimo dokumente. Iki 2018 metų yra numatytas finansavimas ir jisai leis pasiekti tikslus iki 2020 metų. Komisija 2019 metais dar kartą atliks įvertinimą ir jo pagrindu bus skiriamos lėšos iš rezervų fondo, tai yra 6 procentai papildomai prie tų numatytų lėšų, tačiau bus patikrinta tas tarpinių mokėjimų pagrystumas. Tikslų įgyveninamas bus tikrinamas iki 25 metų. 2019 metais bus patikrint tą veiklą prioritetinėse sityse ir taip pat buvo, bus mąstoma apie tolius įgyvenino žingsnius. Programų valdytojų ir įgyvendinimo lygmenių bus patikrinta veikla pagal atskirus kriterijus ir taip pat yra numatyta taikyti baudas, kad būtų galima laiku identifikuoti problemas ir jas išspręsti. Labai svarbu, kad valdymo institucijos, administracijos institucijos sutelktų dėmesį į m, mm, tikslus, investicijų poreikį, kad būtų laikomasi programų tikslų ir vadovaujamasi kriterijais. Taip pat labai svarbu, kad programos tikslai leistų pasiekti užimtumo didinimo tikslų ir kitų uždavinių. Labai svarbu susijęti šitą finansavimą su Europos ekonomikos valdysenos programa. Iš anksto norėčiau pasakyti, kad mes įtrauksime jūsų pastabas kai mes vėliau vertinsime šitos programos įgyvendinimo rezultatus. Dėkoju. Iš tikrųjų, tai labai gera, pakankamai analitinė ataskaita. rodanti, kad mes dažnai priimame sprendimus, kurie yra neįgyvendinami. Taigi tas neįgyvendinimas kelia man daugiausia galvos skausmo Apie tai turėtume pakalbėti vėliau. Mūsų pranešėjas yra ponas Prinski. Ačiū pirmininkė, nežinau, kiek mes dar laiko turime. Dėl viso ko kalbėsiu labai trumpai. Vieną minutę turime. 45 milisekundės liko po jūsų pastabos. Norėčiau paminėti vieną, mano manimu, svarbiausią klausimą, pirmininkė, jūs e, sutiksite su tuo. Vakar išklausėme komisarės Tyson, diskutuodami apie fondų lėšų įsisavinimą. Komisijos viena išvada buvo ta, kad eksantė sąlygos yra vienas iš faktorių vėlinančių lėšų įsisavinimą. Tai yra horizontalus klausimas, galbūt bendrų reformų įgyvenimo klausimas, tačiau mes turėtume grįžti prie esminių kriterijų ir nuspręsti, ar eksante sąlygos iš tikrųjų leidžia greičiau ir veiksmingiau įgyvendinti programą. Atsakymas ne. Aš nenorėčiau teikti, kad kitame finansavimo mm, programos laikotarpį reikėtų netesti šitos e, eksantė e, sąlygų įgyvendinimo nuostatos. Tačiau vis dėlto reikėtų gerai pagalvoti ir įvertinti, ar ir kaip šitas principas turėtų būti išsaugotas ateityje. Ataskaitos 39 punkte ir 72 punkte yra aiškiai pasakyta, kad eksante sąlygos kaip tokios tiesiogiai nepleido veiksmiau įgyvendinti programos ir daroma išvada, kad ankstesnio laiko tarp nuostatos labiau padėjo pasiekti tikslų ir uždavinių negu laikotarpiu iki 20 metų. Tai bus galima padaryti. Tai turime turėti omenyje, dabar negalime gilintis į šitą temą, tačiau aš iš komisijos ir iš audito rūmų tikiuosi, kad į šitas mano iškeltus klausimus bus atsakyta bent jau raštu. Šitos ataskaitos panešimo e, poveikis sistemai yra labai svarbus, todėl mes negalime nustumti šio klausimo į šalį, ypač kai kalbame apie iš anksnės sąlygas, eksantę sąlygas negalime iš anksto jų atsisakyti, tačiau šitos sąlygos pasiteisintų, jeigu tinkamai būtų įgyvendamos. Po šito darbo, kurį jūs atlikote, rengdami šitą ataskaitą, ir toliau manote, kad eksantės sąlygos yra reikalingos? Uh, course, uh... Tai labai svarbus, sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, man atrodo, kad labai svarbu, kaip jūs minėjote pradžioje, šita ataskaita yra labai svarbi ir Pirinski komiteto pranešėjas e, iškėlė labai provokacinį klausimą ir mes pasinaudosime jūsų pranešimu ir jūsų komentarais. Ir mes ne tik tai šitoje ataskaitoje turime kritiškai įvertinti šitą sąlygą, tačiau kita vertus turime galvoti apie tvarumą, ilgamžiškumą, taip pat turime galvoti apie supaprastinimą. Todėl man atrodo, kad jūs jums į klausimą atsakysiu teikdamas taip. Norėčiau priminti, kad mes grįžtame po pietų pusę trijų, išklausysime informaciją apie Graikiją. Baigime šio ryto posėdį.